So, good morning. We continue the meeting of the subcommittee, and um, I must say that we had. Labas rytas. Mes tęsime darbą. Vakar mes kalbėjome apie naujas žiniasklaidos technologijas bei žmogaus teisės. Mes susitikome su e, išskirtiniais ekspertais iš Google, Nokia ir Siemens. Be to įvyko ir labai įdomi konferencija žmogaus teisų arabų pasaulyje. Ir po to e, įvyko prieimimas, kuriame e, dviems e, žmonėms, vienam iš Sirijos, kitam iš Egipto, buvo įteiktas apdovanojimas. Ir Almalė, kuris yra sulaikytas Damaske, taip pat buvo aptartas ir mes turėtume stengtis jam kuo labiau padėti. Taigi, jei pažvelgsime į šiandienos darbo tvarkį, pamatysime, kad yra tokių kitokių pokyčių. Mes e, galėsime pateikti klausimus komisijai ir pirmąjį klausimą pateiks vicepirmininkė ponia Andrikinė, kuri kalbės apie situaciją Meksikoje. Pone, ar jūs norėtumėt trumpai pakartoti klausimą? Ne, tuomet aš kartu suteiksiu komisijai galimybę atsakyti jūsų klausimą. Thank you, chair. Ačiū, pirmininkė. Aš atsakysiu į klausimą apie Meksiką. Aš dirbu Relix direktorate Meksikos departamente. Aš Relix generalinėme direktorate dirbu Meksikos uh, departamente ir mano vardas yra Fra Franko Bakiko. Klausimas buvo apie žmogaus teisų padėtį Meksikoje. Komisija puikiai yra žinoma apie padėtį, e, apie kurią kalba gerbiamoji parlamento narė. Ir mes skirime ypatingą dėmesį šiems klausimams. Mes tengiamės į padėtį reaguoti visomis įmanomomis priemonėmis. Šie klausimai yra nuolat keliami mūsų politinėme dialoge su Meksikos atstovais, ypač per ES ir Meksikos aukščiausių lygių susitikimą. Meksika džiaugiasi, kad mes pradėjome dvišalį dialogą žmogaus teisų klausimais ir pirmasis posėdis e, šios darbo grupės įvyko, kaip ir yra paminėta klausime, 2010 m. gegužės 12 d. Mes kalbame apie policijos e, įgaliojimus, apie žmogaus e, e, teisų gynėjų padėtį. Ir tai yra puikia galimybė mums atvirai kalbėti apie žmogaus teisės Meksikoje ir aptarti konkrečius atvejus. Be to, tai yra uh, puikus forumas, kurio metu mes galime apsikeisti nuomonėmis. ES nuolatos pabrėžia, jog būtina visuomet išsamei ištirti visus uh, įtarimus dėl kariuomenės vykdomų žmogaus teisų pažeidimų. Ir akivaizdu, kad šis atvejis užsijama tik tai karinė, karinis teismas, karinis tribunolas. Žmogaus teisų gynėjai Meksikoje susiduria su problemomis. Ir uh, mes kalbėjome taip pat ir apie tris žurnalistus, kurie buvo nužudyti 2020 m. sausio mėnesį. buvo susitarta geriau gyvendinti žmogaus teisų gynėjų padėtie apsaugos gairės Meksikoje. Mes džiaugiamės, kad vidaus reikalų ministerijos pareigūnai dabar taip pat deda pastangas, norėdami apsaugoti žmogaus teisų gynėjus. Mes pasiūlyme įsteigti darbo grupę, kuri nagrinėtų uh, žmogaus teisų pažeidimo atvejus. Meksika mums paaiškino, kaip yra tyriamas vieno žurnalisto nužudimas. Tačiau kartu buvo pasakyta, kad dar daug ką galima būtų tobulinti. Galiausiai, kalbėdamas apie e, įvykius Oahoj, galiu pasakyti, kad ES priminė apie visuotinę deklaraciją ir būtinybę patraukti kaltuosius atsakomybėn. Mūsų delegacija Meksikoje ketina dar kartą kelti šį klausimą savo santykiuose su Meksikos valdžios atstovais. Šią savaitę ES delegacijos atstovai susitiko su teisininkais, kurie atstovauja e, minėtam asmeniui, o Reliks generalinio direktorato atstovai tą pačią dieną susitiko su e, ponu Omas Bespachu. Omas Pach. Žmogaus teisės yra vienas iš prioritetų mūsų santykiuose su e, Meksika. ES nori, kad būtų puoselėjamos bendros vertybės ir ginamos žmogaus teisės. Tačiau tuo neapsiribojame. Meksika yra mūsų strateginė partnerė. Ir Todėl mes galime kalbėtis visais atvejais, visais klausimais, įskaitant ir žmogaus teisės. Jungtinės vykdomasis planas, kuris buvo patvirtintas gegužės 16 dieną, nurodo, kad abi susitarimo šalis mano, kad strateginė partnerystė gali dar labiau patobulinti mūsų ir taip labai glaudžius santykius. Be to, mes įsipareigojame bendromis jėgomis stiprinti demokratiją, teisės viršinybę bei pagarbą žmogaus teisėms. Kaip aš jau minėjau, pačioje pradžioje komisija stengiasi stebėti uh, padėtį Meksikoje, pasinaudodami visomis turimomis priemonėmis. Ir komisija su malonumu prisidėtų prie diskusijos šiais klausimais, e, e, ypač kai šios diskusijos vyksta jungtinėme e, parlamentinėme komitete. Pane Andrikinė, dėkoju, aš kalbėsiu lietuviškai. Ačiū labai komisijos atstovui už atsakymą, bet aš vis tiek norėčiau žinoti kai kuriuos Aš vis tiek norėčiau žinoti konkrečius dalykus. Pirma, jūs minėjote, kad Meksikos valdžia ėmėsi priemonių kovoje su e, žurnalistų žudimais arba tiesiog ėmėsi priemonių, kad e, situacija pasikeistų. Ar komisija yra žinoma, kokiu konkrečiu priemoniu ėmėsi Meksikos valdžia? Kokie yra veiksmai arba veiksmų planai? nes e, situacija e, ir, ir pranešimai apie žurnalistų žūtį, apie spaudimą daromą žurnalistams, ji negali būti toleruojama. Ypatingai todėl, kad Meksika yra strateginė ES partnerė. Ir dėl to, kad mūsų strateginė partnerystė yra grindžiama bendromis vertybėmis. Ir e, Aš būčiau dėkinga, jeigu komisijos atstovas atsakytų į šį klausimą, bet taip pat noriu pasakyti, aš daugiau nebekalbėsiu, bet esu pavaduojanti narė Europos parlamento ir Meksikos delegacijoje. Ir e, artimiausių metų, dar šiais metais, aš norėčiau inicijuoti klausimus Europos parlamente apie žmogaus teisų padėtį Meksikoje ir ypatingai akcentuoti tris dalykus - žurnalistų žudimus, žmogaus teisų gynėjų padėtį toje šalyje ir padėtį Meksikos kalėjimuose, kuri taip pat yra baisi ir e, tylėti apie tai, aš manau, mes negalime. Ačiū. Uh, thank you, uh, Vice Chair Andrikė. Dėkoju mūsų vicepirminkiai ir dabar suteikiu žodį vėl uh, Meksikos departamento atstovui. Dėkoju, pirmininkė. Kaip jau minėjau, vyksta nuširdus ir atviras dialogas šiuo klausimu bei kitais klausimais. Tai yra pirmasis, aš kalbu apie pirmąjį mūsų dialogo žmogaus teisų klausimais, kuris įvyko gegužės 12 dieną. ES labai aiškiai išsakė savo susirūpinimą Ir turiu pasakyti, kad e, meksikiečiai kalbėjo atvirai ir stengiasi suprasti, apie ką mes kalbam ir sureaguoti į mūsų pastabas. Mes aiškiai pasakėme, kas mums labiausiai rūpi. Gomas Robleo pasiūlė įsteigti darbo grupę, kuri tirtų minėtus atvejus. ir Europos komisija, arba geriau e, reikėtų pasakyti Europos Sąjunga, pritarė tam. Vidaus reikalų ministerijos atstovai labai aiškiai pasakė, kad jie nori atvirai su mumis bendradarbiauti ir tirti konkrečius atvejus. Buvo paminėti konkretus tyrimai. Konkrečiau kalbėdamas apie žurnalistų žudimus. Federalinis generalinis prokuroras kalbėjo šiuo klausimu. Jis yra žmogus atsakingas už tokius nusikaltimus. Ir jis papasakojo Europos Sąjungoje apie tai, kaip vyksta tyrimas. Konkrečiai daug buvo kalbama apie trijų žurnalistų nužudimą sausio mėnesį. Konkrečiai apie veiksmų planą mes nekalbėjome. Tačiau mums buvo akivaizdu, kad Meksikos vyriausybė ėmėsi visų priemonių tam, kad tinkamai ištirtų šios atvejus. Nebuvo paminėtos jokios konkrečios priemonės, jokie veiksmų planai. Tačiau mums susidarė įspūdis, kad Meksikos valdžia supranta, kad šie klausimai yra svarbus ir kad reikia šios nusikaltimus ištinkamai ištirti. Dėkuoju, dėkuoju komisijai už tai, kad jūs Beti Karin ir Jūri Jakovov atvejs taip pat iškėlėte savo diskusijose. Jums tikriausiai žinoma, kad mes prašome laiškus Europos komisijai ir aš manau, kad tai yra puikus žingsnis kuris parodo, kad iš tikrųjų bandoma užkirsti kelią nebaudžiamumui. Ypač tais atvejais, kai e, karinės grupuotės yra e, bendradarbiauja su politiniu elitu. Ir tuomet iš tikrųjų nubausti tuos, kas e, žudo vietos gyventojus, yra nelengva. Aš norėčiau Jums priminti dar kelias svarbius atvejus. Būtina saugoti ir humanitarinis pagalbos konvojų, konvojų kuris e, vyks iš Meksikos. Jums tikriausiai yra žinom, kad Omar iš Spersa, kurį jūs minėjote, vakar dalyvavo mūsų posėdėje ir mes apie tai kalbėjome. Man atrodo, kad e, pavojus grėsia dideliam skaičiu žmonių, vietos žmonių. Uh, Todėl aš paraginčiau ES delegaciją e, Meksikoje, Meksikos mieste, e, kreiptis vyriausybę ir stengtis e, ir raginti ją sureaguoti į mano minėtos atvejus. Taip aš labai trumpai norėčiau sakyti. Mums puikiai yra žinoma apie tai, apie ką jūs kalbat. Mes jau buvom susitikę su Meksikos valdžios atstovais. Jums tikriausiai yra žinoma, kad Meksikos vyriausybė surinkė posėdį, į kurį pakvietė e, visų ES šalių ambasadų atstovus ir paaiškino, kad situacija yra labai sudėtinga. Ir kad e, paaiškino, kad būtina gauti specialias vizas tam, kad galima būtų patekti į jūsų minėtą teritoriją. Po šio incidento Europos komisija paskelbė deklaraciją. Saugumo, tu, už, saugumo užtikrinti turi Meksikos valdžia, tačiau mūsų delegacija uh, Meksik, uh, Meksikoje stebi situaciją. Mūsų atstovybės vadovas turi susisiekti su Užsienio reikalų e, ministerija šį penktadienį ir mes tikimės, kad šį klausimą bus toliau svarstome. Vakar ir antradienį mes buvome susitikę su nukentėjusiųjų teisininkais. Bet o šis klausimas buvo iškeltas e, gegužės 12 dieną, kai vyko dialogas žmogaus teisų klausimais. ES šalių ambasados praneš e, savo vyriausybėms apie tai, kad situacija regione yra labai įtempta ir apie tai, su, e, tai kokia rizika, su kokia rizika susidurs žmonės e, šioje teritorijoje. Ir štai tokia yra dabartinė situacija. Dėkuoju. Ačiū taip pat ir už atsakymą į šį konkretų klausimą. Taigi, manau, dabar galima pereiti prie antrojo sąraše esančio klausimo. E, jį pateikė mūsų kolegė ponė Keil Nilsent ir jis yra apie e, vietos gyventojų vakarų papoginėjų situaciją. Gal komisija norėtų atsakyti? Manau, kad galima atsakyti iš karto. Klausimas aiškus, mes kalbame apie vakarų e, papuasų vakarinės teritorijas. Tačiau manau, kad svarbiausia čia tenka kalbėti apie čia buvių e, teisės. O po atsakymo aš pasižiūrėsiu, ar man reikės papildomų klausimų ar ne. O dabar paprašysime komisijos atsakyti, sako pirmininkė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū ponė Kil Nilsen už jos klausimą. Ta svarbia E, čia buvių tema. Mano kolega Petro Martinės Vargės galės atsakyti į tą specifinį klausimą dėl Indonezijos. Na, o aš, kadangi jūs klausėte apie iniciatyvas, kurių šios ir ėmėsi Europos komisija, pabandysiu šiek tiek pristatyti ES bendrą politiką šioje srityje. Norėčiau pasakyti, kad klausimai susiję su čia buvių teisėmis yra E, sudėtinė žmogaus teisų politikos dalis. Deklaracija, Junktinių tautų deklaracija dėl 2007 metų dėl čia buvių teisių yra tas dokumentas, kuriuo mes remiamės. Tai yra mūsų pagrindinis darbo dokumentas. Mes, kaip net taisyklingai sakoma, mainstream E, pritaikyti mainstreaming principą, įtraukimo į politiką tam tikrą principą iš, iš to dokumento. Mes remiamės dvi šalės ir daugia šalės veiksmais, daugia šalių pagrindų. E, dirbdami koordinuojame savo veiksmus su valstybėmis narėmis ir valstybės narės pačios tengiasi veikti proaktyviai jungtinių tautų formate, ar kalbėtume apie ta, žmogaus teisų tarybą Ženevoje, ar apie jungtinių tautų organizaciją New York'e. Mes sekame, kaip įgyvendinamos jungtinių tautų programos, e, kaip panaudojama e, skiriama parama e, čia buvių teisėms saugoti ir plėtoti. Mes ypatingai didelį dėmesį skiriame jungtinių tautų specialiosioms procedūroms. Profesoriaus Anaja darbas čia vaidina ypač reikšmingą vaidmenį. Uh, ginant čia buvių teisės. Na ir, žinoma, nuolatinis jungtinių tautų forumas čia buvių klausimais yra taip pat puikiai proga. Mes džiaugiamės tuo, kad ši deklaracija dabar, sakyčiame, yra pasiekusi aukščiausiai tašką ir e, jį vaidina dabar ypatingai svarbu vaidmenį. E, Naujoji Zelandija, pavyzdžiui, prisijungė prie šio dokumento, to pasiūsdama labai pozityvų signalą, pavyzdžiui, kitos šalis tokios kaip Kolumbija taip pat prisideda prie šių pastangų, kad galėtų prie diklo, ir, ir siekia prisijungti prie deklaracijos. Mes kasmet stengiamės, kad būtų parengta komisaro išorės santykiams deklaracija, kai kalbama E, kai e, rūpiučio 9 dieną tokiu nelabai tikusiu laiku švenčiama čia buvių diena, kad būtų parengta deklaracija, ponia Ešton ir šiemet tokią deklaraciją padarys. Dvi šalių požiūrių mes tengiamės dirbti su geografiniais tam tikrais padaliniais, kad galėtume e, užtikrinti tinkamą e, to šalies vystimas, į kitą vertus mes tengiamės vystyti dialogą žmogaus teisų temą kai dėl Indonezijos prasidės naujas dialogas ir pirmoji sesija prasidės dar šį mėnesį, birželį. Žmogaus teisų dvišalis dialogas vyks su šalimis, kur čia buvių klausimai yra svarbus. Tai yra irgi mums labai svarbi proga tiems klausimams iškelti ir aptarti su tomis šalimis. Taip pat norėčiau pabrėžti demokratijos ir žmogaus teisų priemonės vaidmenį. Iš šios priemonės yra finansuojami įvairūs veiksmai skirti e, padėti čia buvėms. E, šioje srityje aktyviai dirba nevyriausybinės organizacijos bei pačios čia buvę organizacijos. Ir iki šiol būdavo daugiausia finansuojamas e, nevyriausybinių organizacijų veikimas, tų organizacijų, kurias yra susibūrę patys čia buviai. E, tuo būdu mes stengiamės skatinti tas organizacijas ir užtikrinti, kad čia buvai patys galėtų pasakyti, kas jiems labiausiai rūpi, kas jiems labiausiai reikalinga. Tai štai, nenorėčiau dabar nukreipti jūsų klausimų kitą linkmę. Jūsų klausimas buvo labiau susijęs su Indonezija, tai aš žodį perleisiu savo kolegai Pedro, kuris ir atsakys jūsų užduotą klausimą. Pirmininkė, ačiū komisijai. Pone Kilnilsen, ar norėtumėt patikslinti savo klausimą? Oui. Na taip. Norėčiau pasakyti štai ką, bendrai. Aš buvau delegacijos narė, kuri dalyvavo Junktinių tautų forume, kur buvo kalbama apie čia buvų teisės. Pranešimas yra tikrai puikus, jame atsispindi tie santykiai, kuriuos esame užmesgę ten yra minimos tos rekomendacijos, dėl kurių buvo susitarta. Norėčiau nedidelę detalę patikslinti. Aš manau, kad būtų svarbu, nes bent jau girdėjau taip sakant, kad Europa tose šalise, kur gyvena čia buvų bendruomenės, kad ES labiau klausytųsi tų atstovų, ką jie sako, delegacijų e, būdu, nes delegacijos vyksta į tas šalis ir gali išklausyti čia buvų atstovų. Aš išklausiau vieno iš atstovų delegacijos New York'e. Man buvo sakoma, kad mes penelik dažnai pasitenkiname tokiais kontaktais ir santykiais su asociacijomis Briuselėje. Tad mūsų yra prašoma dėti daugiau pastangų ir užmėgti tiesioginius kontaktus su asociacijomis, kurios veikia tose šalise, kur gyvena čia buvo bendruomenės. Ir bendrauti prašoma ne tik su tomis asociacijomis, kurios yra čia Briuselėje. Tai štai, E, manęs buvo paprašyta tą žinią perduoti. Ir delegacijos be kita ko yra puikia proga tam, kad tuos klausimus būtų galima nuolatos iškelti. E, tiesa, ne visada yra tų čia buvų bendruomenių šalyse, kur vyksta Europos parlamento delegacijos, bet galima būtų pasinaudoti progą, kai tų čia buvų bendruomenių yra. Dėkui. Ar suprantu teisingai, kad neturite daugiau klausimų? Taip? Atrodo, komisija norėtų dar pratesti. Pone pirmininkė, jums leidus atsakysime tą specifinį klausimą dėl Indonezijos. Man atrodo, tai buvo klausimo esmė. Na, nenorėčiau bendrai uh, dėstyti, kas ir kaip. Tiesiog norėčiau atsiliepti į tą signalą, kur esmė buvo tokia. Reikėtų pasinaudoti delegacijų galimybėmis, susitikti su vietinėmis uh, E, delegacijomis, kokios tos delegacijos bebūtų, jeigu tai yra čia buvų delegacijos puiku, bet ir su kitomis taip pat, kurios dirba žmogaus teisų tema. Žmogaus teisių priemonės dėka yra galima tai padaryti, aišku, tose šalise kaip Junktinės valstijos ar Kanada ypatingų veiksmų nevyksta, finansuojant, pavyzdžiui, tų delegacijų veiklą. Tačiau tokiuose šalyse kaip Rusija taip, taip, Mes tikrai įsidėmėsime jūsų tą pastabą, manau, kad yra ypač vertinga. O dabar kolega Martinės Vargas tęs atsakymą jūsų sutų klausimą. Pirmininkė, prašom, suteikime žodį kitiems komisijos atstovams. Ačiū. Aš norėčiau išsakyti, atsakydamas į jūsų klausimą, pasakyti, kad visų pirma komisija e, yra sunerimusi ne tik dėl konflikto Papua teritorijoje e, tarp valdžios ir vietos gyventojų, bet taip pat ir dėl kitų konfliktų, tarp klaninių karų, ginčių dėl žemės, taip pat uh, kovos dėl vietos valdžios. Per savo delegaciją Džakartoje komisija bando kaip galima atidžiau sekti situaciją toje teritorijoje, e, taip pat dalyvaudama e, panašiai mąstančių šalių ambasadų atstovų susitikimuose, tokių kaip JAV, Australija, Japonija ir ES valstybių narių, kad Džakartoje vietoje aptartų klausimus susijusius su Papua teritorija. Žinote tikriausiai, kad šis klausimas yra labai jautrus, netgi per daug jautrus, kiek tai liečia Indonezijos vyriausybę ir todėl mes turime elgtis labai atsargiai, bandydami kalbėti su Indonezijos valdžia apie Papua teritoriją, kai matome, kad instinktyvi reakcija yra iš karto nutraukti bet kokį, bet kokį bandymą kalbėtis apie tą situaciją. Taigi tam tikra Indonezijos valdžios dalis tiesiog neigia galimybę, kad konfliktas gali dar paaštrėti ir situacija dar pablogėti apskritai. Mes ir čia turiu omenyje komisiją taip pat atidžiai stebime Indonezijos planus sumažinti CO2 e, emisijas Indonezijoje. Ir be abejo, Papua yra labai svarbi šiuo atžvilgiu. Kaip žinote, joje yra 32 milijonai hektarų, kuriuose auga miškas. Ir todėl didžioji Indonezijos pastangų dalis e, siekiant sumažinti CO2 išmetimą turės, e, turės atsižvelgti ir į papo galimybės. O dabar konkrečiai dėl klausimo, kurį pateikė parlamento narė. Be abejo, mes suvokiame, mes žinome apie šį projektą Milvokė integruotą maisto ir energijos projektą. Jis apriepia tris papua rajonus ir potencialiai galėtų padengti daugiau nei milijoną hektarų. Šis planas yra dalis bendrojo vyriausybės plano e, plėtoti e, ūkius, energetinius ūkius nutolusiuose, žemės ūkius nutolusiuose regionuose ir tokiu būdu skatinti maisto gamybą. Mūsų delegacija Džakartoje neseniai susitiko, kiek žinau, paskutinis susitikimas buvo kovo mėnesį su žemės ūkio ministru ir šio susitikimo metu buvo siekiama iš vienos pusės gauti daugiau informacijos apie šį projektą, o iš kitos pusės aptarti galimybės ir būdus, kaip būtų galima surasti tinkamą ir sąžiningą pusiausvyrą tarp žemės ūkio e, veiklos papua ir taip pat kaip užtikrinti šalies įsipareigojimą sumažinti CO2 emisijas, o taip pat nepažeisti vietos gyventojų teisių. Taip pat norėčiau dar sėki pabrėžti, kad mes šioje situacijoje turime elgtis be galo atsargiai, tam, kad išvengtume tokios situacijos, kai kad valdžia mums sakytų, na atsiprašau, bet mes nenorime aptarinėti šio klausimo ir turime tokią teisę. Mes bandome kaip galima diplomatiškiau spręsti šią, šį klausimą. Mūsų iki šiol surinkta informacija sako, kad projektas yra vis dar parengiamajame etape ir būtent miškų ministerija Džakartoje turi uždegti žalę šviesą, turi oficialiai patvirtinti leidimą keisti žemės naudojimo paskirtį. Ir priežastis, kurią mums nurodė vyriausybė, būtent kodėl dėlsiama užtikrinti šį leidimą pakeisti žemės paskirti iš miško į žemės ūkio žemę. Uh, yra ta, kad vyriausybė vis dar registruoja, kuria miško žemės žemėlapius toje vietoje, kad tiksliai nustatytų, kurie miško plotai turi tapti plantacijomis. Taip pat mums buvo pasakyta, kad ministerija dar turi tiksliai nuspręsti, kiek tiksliai miško žemės bus leista panaudoti. Turbūt žinote, kad praėjusią savaitę Indonezijos prezidentas lankėsi Osle ir ten aptarinėjo klimato kaitos klausimus. Ir praėjusią savaitę Indonezija sudarė susitarimą su Norvegija, partnerystės susitarimą aplinkos srityje. Ir tas susitarimas taip pat numato, kad Indonezijos vyriausybė paskelbs dviejų metų moratoriumą miškų kirtimui visoje Indonezijoje. Taigi, atsižvelgiant į šį susitarimą su Norvegija, o taip pat ir į Papua provincijos valdžios emisijų mažinimo projektą, tikėtina, kad šis konkretus projektas bent jau ateinančius dviejus metus nebus plėtojamas. Taigi bent jau galėtume pasinaudoti šiuo laiku, kad atidžiau išnagrinėtume šį klausimą ir toliau aptarinėtume jį su Indonezijos valdžia. Kalbant apie bendradarbiavimą Papua, aplinkos apsaugos rytyje taip pat miškų kirtimo srityje. ES iš tikrųjų teikia lėšas, kad būtų užkirstas kelias miškų kirtimui toje didelėje šalyje. Yra projektas, kuris vadinasi atskaitomybė ir vietos lygio iniciatyvos, mažinant emisijas e, atsirandančias dėl miškų kirtimo Indonezijoje. Šis projektas siekia vieną milijoną ir 100 tūkstančių eurų. Jo vertė yra tokia. Ir didžiausias dėmesys, dėmesys ten kreipiamas vietos e, dalyv, lygio dalyvavimui, vietos grupėms. Ir kalbant apskritai bendradarbiavimo tarp ES ir Indonezijos kontekste, ateinantiems trims metams, nuo 2011 iki 2014 metų, mes numatėme naują prioritetinę sritį, kuri yra būtent klimato kaita. Ir aišku, mūsų būsimo bendradarbiavimo klimato kaitos srityje kontekste per ateinančius trejus metus miškų kirtimas bus vienas iš svarbiausių aspektų. Ir vėlgi, kalbant apie miškų kirtimą, papua yra pats svarbiausias klausimas. Praėjusį lapkritį su Indonezija pasirašėme bendradarbiavimo ir partnerystės susitarimą. Tai yra pirmas toks susitarimas su, pietų, su pietvakar, pietričių Azijos šalimi. Ir tai leido daug pozityviau pažvelgti į mūsų dvišalį bendradarbiavimą ir jį pakilėti į konstruktyvesnį lygį. Ir šis susitarimas taip pat numato diskusijas ir bendradarbiavimą žmogaus teisų srityje. Ir kaip kolega ką tik minėjo, šio mėnesio pabaigoje įvyks pirmasis žmogaus teisų dialogo susitikimas Džakartoje. Ir mes tikimės, kad galėsime iškelti klausimus esančius ne tik į suderintoje darbo tvarkėje, bet ir tokius klausimus kaip šis. Ačiū. Dėkuoju, pana Kilnilsen. Nuoširdžiai dėkuoju už atsakymą. Jis buvo tikrai labai išsamus. Džiaugiuosi jį išgirdusi. Ačiū. Aš taip pat noriu padėkoti komisijai už detalius atsakymus ir norėčiau pridurti, kad yra iš tikrųjų labai svarbu užtikrinti, kad miško kirtimai baigtųsi ir mes turime tiesiog sekti situaciją ir žiūrėti, kaip viskas klausysis toliau. Ačiū už puikius klausimus, poniai Kilnilsen, poniai Andrikieniai. O dabar išklausysime ir ponios Kilnilsen pranešimą apie tai, kaip, jį, kaip jai sekėsi dalyvauti konferencijoje, kur buvo nagrinimi čia buvę reikalai, bet tai bus 11 valanda. Mes tiesiog nespėsime aptarpti pono Martino E, dokumento dėl žmogaus teisės, socialinių bei aplinkos standartų tarptautiniuose prekybos sustarimuose. Jis, nėra, e, jis neturi galimybės šiandien posėdėje dalyvauti. Tai reiškia, kad kalbėsime apie čia buvių teisę šiek tiek anksčiau. E, tad ponė Kilnilsent vėl turės progą sugrįžti ir pasireikšti. Šiandien Rengiame taip pat klausimus apie žmogaus teisės vidurinės Azijos šalyse. Matau, kad patyrę šios delegacijos nariai jau yra mūsų posėdžio salėje. Šiemet yra tie metai, kai ES peržiūrės savo strategiją dėl Centrinės Azijos Yra labai skirtingų požiūrių ir dėl to, kaip ta strategija veikia iki šiol. ES politikos rengėjai šią temą turi teisę, e, turi galimybę, atsiprašau, aptarti, kaip e, klostėsi reikalai iki šiol, turime ekspertų savo salėje, tai būtinai tą galimybę pasitarti pasinaudosime. Ir mes dirbame taip pat su E, nevyriausybinėmis organizacijomis, su 17 jų. Mes taip pat turime vertimą ir į rusų kalbą, ir iš jos. Jūs kartais dabar šiame posėdėje rusiškai kalbant girdėsite, šiaip parlamente tai nutinka netaip jau dažnai, tad prašom šią galimybę naudotis ir klausyti. Dabar norėčiau pakviesti padaryti pareiškimus, kiekvienam kalbėtojui po 10 minučių, tiesiog laiką seksime labai griežtai, nes paskui mes norėsime, kad įvyktų diskusijos su parlamento nariais, turime tam sutaupyti laiko. Tai- Ponas Vadimniai e, bus pirmasis kalbėtojas, jis yra iš Kazakstano. Prašom pasisakyti. Čia. Uh, uh, dėkuoju pirmininkė ir dėkuoju Jums už mums suteiktą garbę atvykti į šios klausimus bei kreiptis į Jūs. Aš pirmiausia norėčiau trumpai Jums paaiškinti, kaip vyksta gyvenamosios vietos registracija Kazakstane ir kaip šis klausimas yra susijęs su žmogaus teisų uh, klausimais. Mes išplatinom Jums ataskaitą anglų kalba ir jūs galite su juo susipažinti. Pirmiausia, aš norėčiau trumpai jums papasakoti, kokia yra migracijos situacija. Kiek migrantų atvyksta į kaimo vietovės, į miestus, kiek iš jų yra darbo migrantų. Migraci... Migrantų srautai iš tiesų yra dideli, įspūdingi ir nepaisant to, kad per pastrosius metus uh, ekonominės augimas šalyje buvo gan stiprus, vis dėlto kaimo vietovėse gyvenantis žmonės susiduria su rimtomis socialinėmis problemomis ir labai dažnai neturi darbo. Ir e, todėl daug kas e, migruoja, išvyksta į Almatą ar Astaną ar į kitus didmešius, tam, kad ir tenai įsidarbintų statybos ar kitose sektoriuose. Anot e, Žemės ūkio ministerijos statistika, Nuo 2003 metų iki 2007 metų vienas milijonų kaimo gyventojų emigravo ir išvyko į didmešius. Pirmininkė, gal jūs galėtumėt kalbėti šiek tiek lėčiau? Tuomet mums visiems bus lengviau suprasti, apie ką jūs kalbate. Iš tikrųjų, daugiau nei vienas milijonas asmenų Kazakstane migruoja Vienas milijonas yra labai e, didelė e, Kazakstano gyventojų dalis. Ir šie migrantai dažnai gyvena e, didmešiuose, kur neturi registruotos gyvenamosios vietos. Tai reiškia, kad jie negali pasinaudoti savo socialinėmis, pilietinėmis bei ekonominėmis teisėmis. Pagal dabar galiojančius teisės aktus Kazakstano piliečiai privalo registruoti gyvenamąją vietą tuomet, kai ją keičia. Be to, jei jie ketina kurioje nors vietoje gyventi ilgiau nei 3 mėnesius, jie taip pat turi registruoti laik, e, tą e, adresą kaip laikiną gyvenamąją vietą. Reikalavimai yra labai e, griežti, jie, tu, jie turi tikrai gyventi tame name ar būte, kuriame, kuri nurodo kaip laikinąją ar nuolatinį gyvenamąją vietą. Be to, tos e, patalpos turėtų būti e, oficialiai e, patvirtintos kaip gyvenamosios paskirties patalpos. Taigi reikalavimai yra gan griežti ir todėl daug kam yra labai sunku įregistruoti savo tikrąją gyvenamąją vietą kaip gyvenamąją vietą, Per dešimtąjį e, dvidešimtojo amžiaus dešimtmetį situacija gerėjo, tačiau vis dėlto e, mūsų gyvenamosios vietos registracijų sistema iš esmės labai yra panaši į e, senąją sovietinę registracijos sistemą. Ir ši sistema yra visiškai nepritaikyta tam, kad galima būtų kontroliuoti migrantų srautus šalyje. Tačiau, nepaisant to, nemažai kas vyriausybėje reikalauja, kad ši sistema ir toliau galiotų. Ypač garsiai apie, garsiai apie tai buvo kalbama tuomet, kai sumažėjo mūsų ūkio augimas ir kai vyko, žinome, įvykiai Kirgistane. Kalbėdamas apie registracijos sistemą, e, svarbu, norėčiau pasakyti, kad e, žmonių galimybė naudoti socialinėmis ir pilietinėmis teisėmis labai priklauso nuo jų registruotos gyvenamosios vietos. Tam, kad e, būtų registruota nuolatinė gyvenamoji vieta, Reikia pateikti labai konkrečius dokumentus ir e, tai padaryti daug kam yra sunku. Reikalavimą, pavyzdžiui, kad e, artimieji giminaičiai pateiktų dokumentų įrodančių, kad tas asmuo, jų giminaitis tikrai gyvena pas juos. Ir dėl tokios situacijos daug kas negali gauti socialinių pašalpų pašalpų, negali, jų vaikai negali mokytis mokyklose, o patys migrantai negali kreiptis į teismą. Taigi jie negali naudotis savo socialinėmis ir ekonominėmis teisėmis. Dar vienas e, tokios registracijos sistemos padarinys yra tai, kad uh, Ji yra labai nenaudinga žmonėms be nuolatinės gyvenamosios vietos vaikams, nelegaliems migrantams, tai yra tiems žmonėms, kurie patenka į pažeidžiamiausių socialinių grupių kategoriją. Šiems žmonėms itin reikalingos socialinės paslaugos, kurias teikia e, vyriausybės e, institucijos ar privačios įstaigos ar nevyriausybinės įstaigos. O be abejo, privačių e, įstaigų teikiamomis paslaugomis šie asmenys negali pasinaudoti dėl to, kad e, jos yra pernelik brangios. Be to paprastai e, šie asmenys labai menkai išmano, kaip veikia socialinės apsaugos sistema. Pirminkė, jūs turėtumėte šiek tiek lėčiau kalbėti, sako pirminkė. Migrantai taip pat negali kreiptis į teismą tol, kol nepateiks e, e, dokumentų patvirtinančių, kad jie yra registruoti toje vietoje, kur kreipėsi į teismą. Buvo pradėta sugyvendinti, komisija parengė ataskaitą, kurioje kalbama apie žmogaus teisų padėtį Kazakstane. Mano šalyje buvo tikimasi, kad mes sugebėsime įspręsti socialinės problemas automatiškai, jei pagerinsime ūkio padėtį. Buvo manoma, kad pirmiausia reikia surasti biudžete lėšų šiems klausimams spręsti. Tačiau taip iš tikrųjų nėra. Vyriausybė sukūrė socialinių išmokų, socialinių pašalpų sistemą, tačiau į šią sistemą nepakanka labai daug visuomenės grupių. Be to, e, teismų sistema nėra skaidri. Bet to, kaip jau minėjau, e, teismų paslaugomis negali naudotis e, nemažai žmonių. Taigi jie negali pasinaudoti savo teisę į teisingumą. Mano šalies vyriausybė nenori spręsti šių klausimų. Norėčiau pateikti Jums pavyzdį. Į Kazakstaną atvyksta maždaug vienas milijonas darbo migrantų iš kaimininių Vidurio Azijos šalių. Iš e, Kirgistano, Uzbekistano. Ir šie migrantai prisijungia prie mūsų vidaus e, migrantų. Darbo ministerija ir socialinės apsaugos ministerija turėtų jais rūpintis. Tačiau uh, Dažniausiai šios ministerijos užsijama etn, uh, e, uh, e, kazahų tautybės asmenų depart, deportacija į jų uh, gimtinę. Migracija susijusi su įvairiausiais dalykais. Kodėlgi ministerijos nesirūpina jais? Todėl, kad kur kas papra, e, lengviau yra gauti lėšų e, repatriacijos programoms įgyvendinti, o ne socialiniai migrantų padėčiai gerinti. Du kartus per pastarosius metus e, šis klausimas buvo svarstomas Kazakstano parlamente, tačiau niekas nepasikeitė. Socialinio teisingumo stoka yra vienas iš nestabilumą skatinančių veiksnių. Socialinė atskirtis ir socialinės problemos gali e, labai smarkiai pakengti stabilumui mūsų šalyje ir todėl vyriausybė privalo užtikrinti, kad pažeidžiamiausios visuomenės grupės galėtų naudotis visomis savo teisėmis ir kad, gal, e, kad šios grupės galėtų surasti joms reikalingą pagalbą. Apie šios klausimus būtina kalbėti, ypač kai bus peržiūrima ES ir Vidurio Azijos šalių, ES Vidurio Azijos šalių strategija. Ir nepamirškime, kad socialinio teisingumo ir, ir kiti socialiniai klausimai turėtų būti prioritetiniai ES ir Vidurio Azijos dialogo darbo tvarkės klausimai. Labai svarbu įtraukti į šį dialogą tas įstaigas, kurios yra atsakingos už socialinius klausimus, tai yra švietimo, sveikatos, darbo ir socialinės apsaugos ministerijas. Būtina e, kurti programas, kurios būtų skirtos e, ekonominiai e, bei, bei pilietiniai padėčiai gerinti. Ypač aktualu tai būtų pažeidžiamiausioms visuomenės grupėms. Tai būtų migrantai, pagyvenę žmonės bei vaikai. Ta galima būtų daryti, e, daryti pritakiant ES teisės viršinybės principo įtvirtinimo iniciatyvą nes mes norime, kad šie žmonės taip pat susilauktų teisingumo. Dėkuoju. Ačiū. Vėliau um, išklausysime ir ponios Jėglį, kuri vadovavo misijai į Kazakstaną neseniai. Dabar norėčiau žodį suteikti poniai Šotbon Jakubovą. Ji yra taip vadinamosios teisinės klinikos Adilet Kirgistane direktorė. Ačiū. Labas rytas visiems. Man lengviau kalbėti po ankstesnio kalbėtojo, bandant apibūdinti visą situaciją susidariusią mūsų šalyje. Kadangi visoj, visa, visu, visame Centrinės Azijos regione e, teisė ir teisinė praktika yra visiškai tokia pati. Taigi aš negaiš, negaišinsiu laiko bandydama apibriežti visą situaciją, tačiau pakalbėsiu apie teisinę sistemą e, ir apie propiską sistemą. Ir aš ypač kalbėsiu konkrečiai apie propiską sistemos, e, registracijos sistemos e, įtaką mūsų šalyje. Aišku, kadangi pagrindinis e, programos Centrinėje Azijoje tikslas yra užtikrinti stabilumą. Galima sakyti, kad žmonės be registracijos E, yra atskirti nuo visuomenės gyvenimo, taip pat yra diskriminuojami įvairiose situacijose ir įvairiose lygmenyse. Pagal mūsų atliktus tyrimus Kirgistane yra 20 procentų maždaug vietos gyventojų, kurie yra dabar atskirti nuo negali prieiti prie švietimo paslaugų, medicininių, socialinių paslaugų šalyje. dabartinė prisregistravimo sistema taip pat e, blogina korupcijos e, problemą, sunkina korupcijos problemą šalyje. Daž, dažniausiai tokios problemos išsprendžiamos e, kyšių pagalba. 45 procentai ligoninėse dar daug 47 švietimo sistemoje, daugiau nei 50 procentų taip elgesi norėdami gauti pasus vidaus reikalų ministerijoje. Ši prisiregistravimo sistema tapo ir manipulacijos priemonė e, siekiant įtakoti rinkimų rezultatus. Visi šie veiksniai e, suvaidino labai neigiamą vaidmenį per pastarojo meto įvykius. Galima teikti, kad žmonių išstumimas į užribį, marginalizacija tapo ta priežastimi, kad būtent tokie į užribį nustumti žmonės, jais buvo manipuliuojama, jais manipuliavo politinės partijos 2005 metų revoliucijos metu, taip pat ir šių metų balandžio mėnesio įvykiuose. Taigi, paskutinis įvykis. Na, žinote, kad po šių metų balandžio mėnesio, kai buvęs prezidentas Krumengen Bekijev išvyko iš šalies, maždaug šimtas žmonių taip pat žuvo. Dabar mūsų vyriausybė pradėjo ruoštis referendumui ir parlamentiniams rinkimams ir prezidento rinkimams. Tačiau matome, kad konstitucija nėra visiškai veiksminga. Ir kad situacija teisiniai valstybei mūsų šalyje nėra palanki. Pagal paskutinį projektą teismų ir teisėjų sistema priklausytų nuo parlamento ir prezidento įtakos. Tai reiškia, kad dėja teisinės viršenybės principo įgyvendinimas vėlgi būtų labai sunkus esant tokiai situacijai. Taip pat matome, kad dėja rengiantis rinkimų procesui ir referendumui, daug politinių partijų bando pasinaudoti šią prisiregistravimo sistemą, kad galėtų manipuliuoti rinkimų rezultatais, dėja. Kitas žingsnis yra susijęs su tuo, kaip galėtume pakeisti tą situaciją susiklošusią dėl prisiregistravimo sistemos, pasinaudodami ES programa skirta stiprinti teisės viršenybei Centrinėje Azijoje. Pritariu anksčiau kalbėjusiam kolegai, kad būtų labai naudinga, jeigu mes į aukšto lygio susitikimų darbo tvarkę įtrauktume konkretesnius klausimus, pavyzdžiui, tokius kaip prisiregistravimo sistema. Tikrai tai būtų naudinga. Tiek nacionaliniu, tiek regioniniu lygiu. Taip pat manau, kad būtų naudinga, jei galėtume sustiprinti bendradarbiavimą tarp agentūrų ir tarptautinių organizacijų regioninių ir nacionalinių lygių. Prieš atvykdama čia susitikau su jungtinių tautų agentūromis ir mes aptarėme galimybę pradėti naują programą skirtą pakeisti šiai prisregistravimo sistemai Kirgistane. Mane informavo, kad vyksta karštos diskusijos tarp jungtinių tautų UNDP ir SBO. EBPO, atsiprašau, siekiant pakeisti e, teisės e, aktus e, ir struktūrą, kad galima būtų pakeisti prisiregistravimo sistemą. Būtų labai naudinga, jeigu ES programa taip pat galėtų įsitraukti į šią diskusiją nacionaliniu ir regioniniu lygiu, kadangi dabar ši programa skirta daugiau bendradarbiavimui regioniniu lygiu. Paskutiniai pokyčiai mūsų šalyje parodė, kad ankstesnė ES programa dažnai e, susitelkdavo ties e, bendradarbiavimu su valdžios struktūromis. Tačiau mūsų pavyzdys parodo, kad vykstant politiniams pokyčiams daugeliu atveju pasikeisdavo visi vyriausybės darbuotojai, personalas ir todėl daug apmokyto personalo išeidavo ir tokiu būdu mes tiesiog prarandame visą įdirbį, kai pasikeičia vyriausybės kanceliarijos darbuotojai ir taip toliau. Ir dažnai nevyriausybinės organizacijos, jų darbuotojai yra vienintelė institucija išsauganti šias žinias. Taigi būtų naudinga, jei daugiau dėmesio būtų skiriama ir nevyriausybiniam sektoriui jūsų programuose, tiek mokymo, tiek kitose. Mums reikia taip pat numatyti ir techninę programą, kaip ir sakė vadimas būtent techninės paramos programą skirtą valdžios institucijoms ir struktūroms, kad būtų galima įdėkti kompiuterinės programas, sukurti duomenų bazę ir pakeisti šią prisregistravimo sistemą mūsų šalyje. Mums reikia techninės pagalbos ir iš ekspertų, iš ES šalių, o galbūt iš NVS šalių, kai kurių. Ne, nežinau, kaip Baltijos šalyse buvo pakeista prisiregistravimo sistema. Jos galbūt galėtų teikti techninę paramą keičiant dabartinę sistemą ir plečiant žinias mūsų šalyje, kadangi matome, jog dėje, bet valstyb, valdžios struktūrose nėra pakankamai žmonių, kurie turėtų kok nors gerų minčių, kaip galima būtų pakeisti šią sistemą mūsų šalyje. Tai tiek, ačiū. Dėkoju. Dabar norėčiau suteikti žodį trečiajam kalbėtojui. Suteiksim žodį poniai Nezovai. Ji yra Uzbekijos ir Vokietijos organizacijos direktorė kovojančios už žmogaus teisės. Prašom, ponė Nezava, 10 minučių. Dėkoju. Aš esu iš Uzbekistano, žmogaus teisų aktyvistė, gyvenu Berlyne. Prieš porą metų turėjau išvykti iš Uzbekistano, kadangi susidūriau su nusikaltimų atvejais nukreiptais prieš mane. Tačiau e, nu, turiu pasakyti, kad likę šalyje gal 12 mano kolegų šiuo metu yra įkalinti dėl taikių veiksmų, kuriuos ėmėsi ginti žmogaus teisėms. Sovietų palikimas Uzbekistane dėl privalomos registracijos prapiska vadinamosios e, išliko kaip ir buvo. Tai reiškia, kad žmonės turi registruoti savo gyvenamąją vietą ir taip pat turi e, registruoti, jeigu persikelia į kitą vietą ir panašiai. Visą tai yra griežtai kontroliuojama valstybės. Pase dedamas štampas e, asmenėms. Žmonės neturi e, galimybių laisvai išvykti iš šalies ar keisti gyvenamąją vietą. Jiems e, taip pat, jeigu jie nėra registruoti, jiems iškyla problemų gaunant socialinės paslaugas, sveikatos paslaugas, švietimo ir panašiai. 2009 metais mūsų monitoringo grupė vykdė tyrimą dėl laisvo judėjimo situacijos šalyje. Paskui buvo, mūsų studijos pagrindų buvo parengtas pranešimas ir ES šis klausimas buvo imtas nagrinėti. E, viduje šalies perkeltieji asmenys, yra, kurie yra Uzbekistano piliečiai, kurie nori vykti į kitą šalies dalį kurtis, e, yra, ne, neturi tokios teisės. Jie yra lik užsieniečiai savo pačių šalyje. Uzbekistano sostinė Taškentas, kalbant apie piliečių laisvą judėjimą yra ta vieta, kur jų teisės pažeidžiamos labiausiai. Kitų regionų piliečiai atvyksta į sostinę ir jeigu jie nori ten kurtis, jiems reikia registruotis taškente. Registracijos taisyklės yra labai neaiškios, labai sudėtingos, tam reikia laiko ir pinigų. Uzbekų piliečiai atvykstantys į sostinę per tris dienas nuo atvykimo dienos turi pateikti visus reikalingus dokumentus uh, registracijai vidaus reikalų poskiriams. Pirmiausia, asmenys turi būti išsiregistravę iš ankstesnės gyvenamosios vietos. Dokumentai dėl išsiregistravimo iš ankstesnės gyvenamos vietos yra taip pat išduodami patentingų struktūrų. Jeigu žmogus atvyksta į tam tikrą vietą mokytis ar laikinai dirbti, jie turi gauti leidimą laikinai gyventi tam tikroje vietoje. Taigi po trijų dienų, kai atvyksta, turi pateikti reikiamus dokumentus tam, kad galėtų e, gauti tokį leidimą ar prisiregistruoti. Jie Jie turi mokėti tam tikrą mokestį, kuris nėra ribotas. Dažnai piliečiai tiesiog pasirenka e, variantą duoti kyšį, kad visi formalumai būtų atliekami greičiau. Kai dėl pilietybės e, suteikimo ir registravimo, tai vidaus reikalų uh, struktūra koordinuoja savo veiksmus su visai lė kitų vidaus reikalų struktūrų, tokių kaip kovos su nusikaltimais ir taip toliau ir panašiai, ir, pa, pas, ir su pasų išdavimo struktūromis. Pasų kontrolė yra nuolatinė ir, aiškinamas, tie žmonės yra padarę kokiu nors nusikaltimu. Žodžiu, yra numatyta visa sistema, kaip susiekti žmonės, kurie nėra registruoti kad gautų leidimą, gyv... jeigu žmonės neturi leidimo gyventi, jie negali dirbti ir negali nieko daryti. Ir pagal galiojančias taisyklės net organizacijos ar, ir žmonės, kurie negauna tokios registracijos per septynės dienas, turi palikti e, tą vietą, į kurią atvyko, o jeigu to nepadarė, turi teisę būti, e, vidaus reikalų sistema pasirieka teisę juos deportuoti. Ir ypatingai tokiu atveju gausu taškente. Taigi judėjimo teisė yra ribojama, tuo būdu sudarant problemų ir nusavybės teisės srityje. E, korupcijai vietos čia yra daug. E, valstybės struktūros yra korumpuotos. Taškente e, draudžiama, pavyzdžiui, pirkti nusavybę, jeigu nesiregistruotas ten. Žmonės neturi daug pasirinkimų, kaip išvengti tų drakoniškų taisyklių ir gauti leidimą gyventi vienoje ar kitoje vietoje kai kuriuose regionuose yra pažymima, kad e, e, žmogus iš tam tikrų regionų pažymė, kad tai jis buvo 12 metų neregistruotas mieste, kuriame gyveno. E, žmogus visą laiką liudija, pats taip mokėjo kišius, kad šią problemą išspręstų. Žmonės atvykstantis iš provincijos į Taškentą susitvarko taip, kad galėtų gyventi be nuolatinės registracijos. Ir tokia situacija yra labai sudėtinga, žmonės patiria nuolatinę riziką. Vyksta reidai, kad būtų galima sulaikyti tos žmonės, kurie neturi leidimo gyventi vienoje ar kitoje vietoje. Žmonės pažeidę tas taisyklės turi mokėti kyšius policijos inspektoriams arba vietiniams policininkams. Ir tuo būdu jie yra savotiškai jų saugomi. E, žmonės tvirtina, kad jie yra tiesiog privartaujami nuolatos mokėti kišius, kitaip grasinantiems, kad jie bus iš, de, deportuoti. Viename iš interviu viena iš kišių mokėtojų pasakė štai ką. Man buvo atostogos ir vyko policijos reidas. Aš stengiausi likti su vaikais ir stengiausi daryti viską, kad mūsų neišvarytų. Uh, kiekvieną kartą turėjau mokėti policininkui tam tikrą dolerių skaičių, suma siekia maždaug apie 20 dolerių ir teko nuolatos tos pinigus mokėti. Policija turi stebėti, kad registracijos sistema nepažeidžiama ir čia korupcija policijoje paliekama labai plati dirba. Pasų uh, pa, registracijos pažeidimų yra nemažai. Ir žmonės, pavyzdžiui, yra stabdomi taškente, prašoma parodyti pasą ir jų registracijos vietą. E, jeigu policija negali gauti kyšio, taip liudijo vienas iš asmenų, tai tuomet štai žmonės yra verčiami dirbti pas juos namie įvairius darbus. Daugiau negu milijonas E, migrantų, darbo migrantų e, neturi registracijos ir gyvena taškente. E, jų yra prižiūrėmi vietinės policijos ir tie žmonės yra policijos įkaitai savotiški. Registracija grindžiama tuo, kad neva reikia kovoti su religiniu ekstremizmu ir e, terorizmu. Tačiau faktiškai tai yra rojus korupcijai. regi speciali registracijos komisija nagrinėja šios atvejus ir yra, yra žinoma, kad apie 5000 dolerių maždaug per metus kyšio gali gauti vienas komisijos narys. Norėčiau paminėti vieną iš reguliavimo dokumentą. Uh, Kai pateikiami dokumentai per dvi dienas reikia nusiųsti prašymą kompetentingai struktūrai, kuri per dešimt dienų turi e, klausėjui, leidimo gyventi prašytojui pateikti atsakymą. Tačiau kaip komisija nusprendžia, kaip pasitikėti tuo asmeniu ar ne, nes tos mens patikė, patikimumas turi būti įvertintas. E, mes žinome, kad yra daug žmonių, ištiesi kaimai, kurie atvyko į miestą gyventi ir ieškoti darbo. Ir jiems, kai kuriems yra neįmanoma prisiregistruoti mieste. Žmonės, kurie gyvena pažeisdami pasų režimą, gali būti išsiųsti į rehabilitacijos centrus tam tikrus ministerijos kūruojamus. O ministerijos darbas yra sekti, ar žmonės turi dokumentus, ir sulaikomi tie, kurie registracijos neturi. 2009 birželį viena iš vietinių aktyviščių buvo patalpinta dešimčiai dienų į tą instituciją. Rehabilitacijos centro darbuotojai sulaikytusius asmenys nuolatos žemina, e, muša juos. E, policija, policija reikalauja pinigų ir nenagrinėja tų asmenų atveju tenka pateikti dokumentus dėl savo tapatybės dokumentus, tačiau nekreipiama dėmesio asmenys tol, kol jie nesumoka kyšio. Kiti masiniai žmogaus teisų pažeidimai, uzbekų teisų pažeidimai yra susiję su ta sovietų sistema, kur yra vizos į užsienį sistema sistema. Tai yra leidimas e, išvykti to prašančiam žmogui į užsienį, jis galioja dviejus metus. Vėlgi yra dedamas anspaudas piliečio e, pase. Tai yra vadinamoji išvažiavimo iš šalies viza. Ir tai yra tas dalykas, kuris irgi yra paveldėtas iš sovietų eros. Žmonės turi galimybę keliauti į artimojo užsienio šalis, taip vadinamas. į NVS, pavyzdžiui. Leidimo tokio. Į NVS šalis vykti tokio leidimo nereikia, nes su Uzbekistanu buvo pasirašytas susitarimas draudžiantis uzbekų piliečiams vykti į tam tikras šalis, jeigu tie uzbekijos piliečiai neturi vizos. Jeigu E, uzbekų piliečiai ketina keliauti į kitas šalis, jie turi eiti į vidaus reikalų ministerijos tam tikrą struktūrą, arčiausiai savo gyvenamosios vietos ir turi pateikti prašymą. Pirmininkė ragina kalbėti lėčiau kalbėtoje ir jau eiti prie išvadų. Taigi, du Dvi kategorijos piliečių patiria daugiausia diskriminacijos dėl teisės keliauti į užsienį. Tai yra žurnalistai, žmogaus teisų aktyvistai ir religinių bendruomenių atstovai. 2009 birželį prezidentas Karimnovas paskelbė dekretą apie tai, kad bus įvesti biometriniai pasai e, piliečiams su asmeniniais duomenimis juose. Tačiau registracijos sistema išliks, išlieka nepasikeitus, lygiai taip pat kaip ir vizų sistema. Dėkoju. Dėkoju. Mes išklausime trijų Vidurio Azijos šalių atstovus, kurie papasako mums apie tai, kaip veikia senoji dar sovietinė genomosios vietos registracijos sistema ir kaip ji, ji skatina korupciją bei dažnai uh, pažeidžia žmogaus teisės. Dabar norėčiau Jums pranešti, kad pas mus atvyko e, išorės santykių generalinio direktorato Vidurio Azijos skyriaus atstovas Andrėjas Maldonado. Ir mes jau e, girdėjome, kad šiemet bus peržiūrima ES strategija Vidurio Azijos šalių atžvilgių. Ir todėl norėčiau paklausti pono Maldonado ką jis mano apie dabartinę situaciją. Ir taip pat paprašyčiau jūsų pakomentuoti žmogaus teisų padėtį Vidurio Azijos šalise. Šis posėdis nėra skirtas konkrečiai šiai temai, tačiau mes žinome, kad situacija yra labai sudėtinga ir ponia Nezova paminėjo, kad e, labai daug jos kolegų, te, žmogus teisų gynėjų, yra įkalinti šiuo metu. Taigi, prašau, komisijos atstovas. Thank you, President. Dėkuoju, pirmininkė. Aš e, norėjau pakomentuoti tai, apie ką kalbėjo kolegos. Bet galiu atsakyti ir jūsų klausimą labai trumpai. Yra vienas labai svarbus dalykas, e, kai, ir jis jau buvo paminėtas. Uh, ES strategija Vidurio Azijos atžvilgių buvo patvirtinta 2007 metais Europos vadovų tarybos. Ir šios strategijos tikslas yra puoselėti demokratinės vertybės bei žmog, skatinti žmo, pagarbą žmogaus teisėms. Taigi, tai yra labai svarbus šios strategijos elementas. Mes esame įsitikinę, kad šie dalykai yra prioritetiniai ne vien dėl to, kad esame europiečiai ir manome, kad būtent e, demokratija gali pagerinti žmonių gyvenimą ir politinę šalies sąrangą, bet ir dėl to, kad esame įsitikinę, kad būtent toks požiūris gali geriausiai apsaugoti Vidurio Azijos šalių gyventojus bei pagerinti jų gyvenimo sąlygas. Atrodo, kad tai yra savame suprantama, tačiau aš norėčiau dar kartą atkreipti tai jūsų dėmesį. Kaip mes galime gyveninti šią strategiją? Na, darome tai dviejomis priemonėmis. Pirmiausia, plėtodami politinį dialogą, kuris per pastarusius trejus metus uh, buvo labai uh, svarbiai praplėstas. Mes bendradarbiavome su Užsienio reikalų ministerijomis bei kitų ministerijų atstovais kiekvienais metais. Uh, vyksta mūsų susitikimai užsienio, ministrų, užsienio reikalų ministrų lygmenių. Ir mes taip pat plėtojame ir dialogą žmogaus teisų klausimais, kaip jums tai yra žinoma. Mes esame vienintelė pasaulio teritorija, kuri uh, plėtojo dialogų žmogaus teisų klausimais su penkiomis Vidurio Azijos šalimis. Ir be abejo, šiam dialogui vykdyti reikia laiko, negalime tikėtis, kad pamatysime jo rezultatus iš karto. Jau vyko uh, du šio dialogo etapai, jau pradėtas yra ir trečiasis. Tai liūdė, kad ES yra pasiryžusi rūpintis žmogaus teisų klausimais. Ir gyvenamosios vietos registracijos e, e, sistema bei piknaudžiavimas, jie tai yra klausimai, kuriuos mes nuolatos keliame dialogo žmogus teisų klausimais metu. Visi klausimai, kuriuos kalbėjo kolegos, sėdintis man iš dešinės, yra nulatos keliami. Be to, reikėtų paminėti ir teisės viršinybės principų įtvirtinimo iniciatyvą. Ji buvo sudaryta ES bei Vidurio Azijos šalių vyriausybių. Ir ji yra skirta teisės viršinybės principų įtvirtinti visoje Vidurio Azijoje ją įgyvendinant skiriamas ypatingas dėmesys toms rytims, kurios mūsų galva yra svarbiausios. Ir mūsų partneriai Vidurio Azijoje taip pat supranta, kad ji yra labai svarbi. Pavyzdžiui, dabar jie vis labiau supranta, kad būtina užtikrinti prieigą prie e, teisingumo, būtina gerinti teisėjų mokymą, siekti, kad teismų sistema būtų nepriklausoma. Bet tam, kad visi šie rezultatai būtų pasiekti, reikia be abejo laiko. Ir dar vieną dalyką norėčiau pasakyti apie gyvenamosios vietos registracijos sistemą. Reikėtų atskirti du dalykus. Pirmiausias, e, šios sistemos e, taikymas tam, kad galima būtų kontroliuoti gyventojų judėjimą. Ir Antras dalykas, kuris su tuo nėra susijęs, tai yra piknaudžiavimas šią sistemą bei korupcijos atvejai, kurie iš tikrųjų neatspindi valstybės politikos. Dialogo žmogus teisų klausimais metu nuolatos keliame klausimą apie tai, kad ši sistema nepadeda kontroliuoti gyventojų srautų. Bet nepamirškime kartu, kad gyvenamosios vietos registracijos sistema egzistuoja beveik visose Europos šalise. Taigi ne pati sistema yra įdinga, bet tai, kaip ją naudojasi vietos pareigūnai. Ir mes suprantame, kad bet ko, dėl bet kokių piknaudžiavimų šią sistemą yra išstumiamios į pareibį tam tikros visuomenės grupės, ir nemažai žmonių negali gauti socialinių pašalpų, negali e, naudotis e, teisingumo sistemos paslaugomis ir taip toliau. Taigi reikėtų atskirti šios du dalykus - pačią sistemą ir piknaudžiavimus e, sistema. Mes suprantame, kad vyriausybė turi turėti priemonių, kurios leistų jai kontroliuoti gyventojų judėjimą šalies viduje. Tai yra vienas dalykas. Ir antras dalykas yra tai, kad uh, būtina atsikratyti sovietinio paveldo. Taigi jau paminėjo, kad mes e, nuolatos keliame šios sistemos e, silpniausių vietų klausimus dialogo metu. O kalbėdamas apie taip, kaip galima būtų geriau naudotis egzistuojančią sistemą, tai pasakyti, kad vėlgi apie tai kalbama. Be to, visi šie dalykai yra įtraukti į mūsų darbo programą. Taigi mes turime teisės viršinybės principų įtvirtinimo iniciatyvą, mes e, rengime susitikimus, konferencijas. Ir mums atrodo, kad tai atspindi e, rekomendaciją traktuoti visą regiono, regioną kaip vieną regioną. Ir šiame bendradarbiavime dalyvauja visos penkios Vidurio Azijos šalis ir galiu pasakyti, kad kai kuriuose sustikimuose, pavyzdžiui, dalyvavo visų šių penkių šalių aukščiausiojo teismo teisėjai. Kartu turime suvokti, kad situacija e, visose šalise yra skirtinga, taigi negalime surasti vieno kurpalio sprendimo visiems. Mes ketiname įgyvendinti Kirgistane vieną projektą, kurio metu bus siekime pagerinti teisės viršinybės principų principo taikymą. Šią programą yra skirta 14 milijonų, 25 milijonai eurų yra skirta e, teisės principų tvirtinimo iniciatyvai bei teismų e, sistemų, sistemos gerinimui. Dar daugą galima būtų gerinti. Ir gyvenamosios vietos registracijos sistemą dar galima būtų gerinti taip, kad e, būtų pašalinti tie jos elementai, kurie skatina piknaudžiavimą šią sistemą. Be abejo, mūsų programos gali apimti labai daug įvairiausių klausimų ir mes turime pasirinkti, kurie iš jų yra prioritetiniai. Ir, pažiūrėjau, man atrodo, kad labai svarbus yra e, teismų nepriklausomumo, e, savarankiškumo e, klausimas, galimybė naudotis teisingumu, generalinio prokuroro tarnybos gerinimas. Šie dalykai yra labai svarbus. Ir tai, apie ką šiandien kalbėjome, taip pat yra svarbu, tačiau vyksta tam, tam tikra uh, prioritetinių klausimų konkurencija. Mes turime pasirinkti, kam skirti daugiausiai dėmesio, kadangi mūsų ištekliai e, yra riboti. Yra dar vienas dalykas. Mes e, ketiname įgyvendinti kelias e, socialinės apsaugos programas kai kuriuose šalyse. Nes akivaizdu, kad daugas negali naudotis socialinės apsaugos sistemos paslaugomis. Uh, Ypač e, tai pasakytina apie tuos asmenys, kurie neturi registruotos gyvenamosios vietos. 20 milijonų eurų bus skirta tokiams programoms Kirgistane. 12 milijonų eurų bus skirta socialinės e, sistemos reformo, reformos skatinimo programai Kazahstane. Mes tikimės, kad mes galėsime taip pat atidaryti savo atstovybę. Projektą dar vieną, atsiprašau, Uzbekistane. Taigi mes tengiamės e, surasti, pasinaudoti visomis galimybėmis teikti techninę paramą šiam šalims. Bet vėlgi mes turime labai aiškiai atskirti politinę valią piknaudžiauti sistema savo naudai ir tai, kaip galima būtų realiai gerinti pačią sistemą. Labai svarbu yra skirti šios du dalykus. Būtina labai rimtai, e, labai išsamei įvertinti dabartinės sistemos privalumus ir e, trūkumus. Ir be abejo, Vidurio Azijos šalis turi parodyti pakankamai politinės valios e, šią sistemą įtobulinti, nes ES negali priversti e, jokios vyriausybės įgyvendinti kokias nors programas ar e, vykdyti kokias nors reformas. Mes jau susitarėme su Uzbekistanu, Kazakstanu, Tadžikistanu ir Kirgistanu. Ir aš tikiuosi, kad mes galime viltingai žvelgti į ateitį. Ir jeigu bus papildomų klausimų, aš juos malonu sakysiu, ponė pirmininkė. Ačiū. Mes e, sveikiname komisijos e, atvirą poziciją, norą diskutuoti šio klausimu ir padėti pilietiniai visuomeniai gerinant situaciją. Galbūt pagrindinis klausimas yra tas, ar žinome, kad e, jūs minėjote tris šalis, ar jų partneriai yra atviri diskusijoms su pilietinė visuomenė, jų delegacijos. Galbūt galėtumėte papasakoti mums apie tai. Tačiau dabar norėčiau paraginti kolegas pasisakyti ir pirmiausia žodį suteiksiu poniai Jėglė. Ji yra labai patyrusi ir daug išmananti e, delegacijos Vidurio Azijai narė. Taigi, ponė Jėglė, žodis jums. Ačiū, Ačiū pirmininkė. Mes iš tiesų jų neseniai parvykome iš Kazakstano. Klausiausi įdėmiai visko, kas šiandien buvo sakoma, kad minėjo mūsų kolegos. Almatoje mes sustikome su žmogaus teisų gynimo organizacijų atstovais. Aš manau, kad čia yra taip pat to forumo viena iš dalyvių. Buvo be kita ko pasakyta, kad buvo vykdomi ES finansiniai projektai, mes apie tai kalbėjome su Samirak ir kitais vadovais. Visą tai surengė Astanoje esanti ES delegacija. Komisijos atstovas taip pat dalyvavo diskusijoje. Vyko turiningos diskusijos su ambasadoriumi Houstonu Manau, kad iš tiesų mes buvome puikiai pasirengę. Norėčiau padėkoti komisijos atstovui, kuris labai aiškiai pasakė, kad per tuos pastaruosius metus, aš jau dešimt metų šias rytim domiuosi, pažangos buvo padaryta. Matome, kad geros valios padėti yra. Ta registracijos problema mums yra žinoma. Tačiau registracija yra būtinas dalykas visose šalyse. Mes taip pat savo šalyje turime registracijos sistemą. Kitas klausimas. Kaip tai daryti? Ar einame teisingų kelių? Ir vėlgi kyla klausimas dėl bendradarbiavimo. Jeigu, be, jeigu registracija yra naudojama tam, kad būtų galima skatinti korupciją, aišku, klausimų gali kilti daugybė. Almatoje yra vykdoma programa projektas Šanirak e, buvo e, pradėtas įgyveninti, matėme, kad problemų yra, reikės dar daug apie ką diskutuoti ir komisijai dar dėl to projekto teiksime klausimų. Projekto Šanirak vadovų nebuvo susitikime, tačiau jeigu mes neprašėme specialiai, kad atvyktų šis vadovas, tai buvo akivaizdu, kad mes na, manėme, kad savaime suprantama, kad jis turi ten būti. Pone Dareva dalyvavo tame posėdyje ir ji negalėjo atsakyti į jokį iš mūsų pateiktų klausimų. E, informacija, kurią gavome, buvo visa rusų kalba. Negavome jokių dokumentų, pavyzdžiui, anglų kalba. Mes taip pat buvome labai rimtai skatinami kreiptis į parlamentą, kad žmonės, kurie tuose ir, ir, suž, ir kad mums būtų išaiškinta, kad tai nėra baisiausia padėtis gyventi tuose baisiuose priemiščiuose, kad jų yra ir daug blogesnių pasaulyje. Svarbiausia problema buvo ta, kad buvo užimama žemė, kažkieno žemė ir buvo bandoma e, padaryti viską, kad e, būtų tas nuosavybės užėmimas savotiškas, būtų legalizuotas. Mes tikrai labai nustebom dėl tokios situacijos ir tikrai teiksime dar klausimus komisijai dėl skirtų lėšų panaudojimo. kreipsimės į delegaciją ES ir į komisiją. E, šiandien į detalės nesileisiu, bet klausimų kelsime. Aš manau, kad e, kalbant apie mūsų strategiją, šis klausimas yra ypatingai aktualus, turime prie jo grįžti. Aš maniau, kad tai yra tas projektas, kuris neturi turėti nieko bendro su vyriausybė, kad jį vykdo nevyriausybės organizacijos, bet dabar aš turiu daugybę klausimų. Much, Ačiū labai, ponė Jėglė, už jūsų pranešimą. Dabar norėčiau, norėčiau žodį suteikti poniai Vaiderė. Ačiū. Aš visiškai sutinku su tuo, ką pasakė ponė Jėglė, kadangi mes ten buvome kartu ir abi dvi praleidome uh, daug laiko kartu su padėjėjais, e, bandydami išnagrinėti tą konkretų šanirą klausimą. Iš tikrųjų, norėčiau pasakyti, kad e, liko daug neatsakytų klausimų ir aš apskritai norėčiau, kad komisija elgtųsi šiek tiek atidžiau, atidžiau atrinkinėtų projektus, kuriems skiriamas Europos finansavimas. Ir taip pat reikia numatyti, kaip tie projektai vertinami atitinkamose šalise. Siūlau Mes susitikome su žmogaus teisų organizacijų atstovais ir paaiškėjo, kad yra daug kultūrinių problemų, problemų su vaikais, Taip pat egzistuoja didžiulė problema e, spaudos laisvės rytyje Kazakstane. Galbūt e, visi šie aspektai galėtų būti teigiamai vertinami tose šalise, aš nežinau, bet šis projektas yra labai kontroversiškas. Ir, aišku, mes elgiamės labai atsargiai, bet e, išvykome pasidariusios tokią išvadą, kad galbūt Tai yra projektas, kuris bando panaudoti Europos lėšas, kad legalizuotų neteisėtus veiksmus. Manau, kad tai yra tikrai rimtas dalykas ir visiškai pritariu ponė Jėglė, kad mums reikia tikrai e, atidžiai išnagrinėti šį projektą ir pasižiūrėti, kaip ir kokius projektus remiame iš Europos lėšų. Girdėjau, kad kitai, kitiem metam Kazakstanui numatyta 12 milijonų. Manau, kad iš tikrųjų reikia labai atidžiai atrinkti šiuos projektus. Ir dar sėkiai pabrėžiu, kad vaikai, e, kultūra, kalbos, spaudos laisvė, visos šios yra sritis, kur labai reikia imtis veiksmų. Taip pat pritariu poniai Jėglė dėl to, kad e, dėl registracijos sistemos. Aš pati esu iš Latvijos ir norėčiau pasakyti Kirgistano e, atstovui pastoviai, kad Latvija kaip ir Lietuva ir Estija nėra NVS šalis, mes esame ES šalis, tačiau e, nepaisant to praeitįje irgi susidūrėme su prirašymo sistema ir ši sistema tikrai skirta manipuliuoti žmonėmis, tai yra kontrolės sistema. Tačiau taip pat pritariu e, tam, kad reikia kažkaip kontroliuoti migracijos rautus, e, susidurėme juk ir su neteisėta migracija. Mm. Ji sukuria daug problemų Almatai, daug žmonių atvyksta, jie užgrobė žemę, bando ją legalizuoti, pasinaudodami net ES lėšomis. Taigi tikrai ši problema yra labai svarbi, labai rimta ir jeigu Vidurio Azijos e, šalims reikia paramos, pereinant nuo prirašymo sistemos prie civilizuotos registravimo sistemos, manau tikrai mūsų šalis Latvija, Lietuva ir Estija tikrai būtų pasiruošusios padėti, nes mes taip pat turėjome perėti pereiti per šį procesą. Taip pat noriu pridurti, kad šis Susitikimas su žmogaus teisų organizacijų atstovais įvykęs Almatoje buvo labai naudingas. Mes labai daug ko sužinojome iš vykusios diskusijos. Vienas dalyvis taip pat yra čia. Vyko ir asmeninės diskusijos. Mes net delegacijoje ketiname parengti pranešimą apie šį klausimą. Mane labiausiai neramina spaudos laisvės problema. Manau, kad e, tikrai reikia visą laiką pabrėžti, kad toje šalyje šis, ši problema yra labai aštri. Ačiū. Ačiū už papildomą informaciją iš jūsų misijos, ponė Vaiderė. Dabar norėčiau paraginti, jei kolegos nenori pasakyti, paraginčiau kalbėtojus sureaguoti ir esu tikra, kad ir komisija norės įsijungti į diskusijas. Taigi, ponė Ny, ačiū pirmininkė. Norėčiau patikslinti vieną aspektą mm, iš savo pristatymo susijusi su tuo, kad, kaip sakiau, Kazakstane dabartinė registracijos sistema yra tikrai nepanašiai sovietinė prirašymo sistemą. Su paslaugomis, prirašymo, priregistravimo paslaugomis e, problemų nėra, jos yra gana lengvai prieinamos, o korupcijos beveik nėra. Tačiau problema yra ta, kad socialinių išmokų sistema yra paremta registracijos e, duomenimis ir žmonėms keliaujant iš vienos vietos į kitą dėl įvairiausių priežasčių jiems kartais nepavyksta prisiregistruoti naujoje gyvenamoje vietoje, tačiau jie po to gali kreiptis socialinių išmokų, socialinės paramos. Ir tada kiekvieną kartą jiems reikia pateikti įrodymą, kad jie yra registruoti tame regione, o Kazakstano atveju netgi grįžti į ankstesnę gyvenamąją vietą Kartais e, reikia keliauti labai toli, kartais 2000 km reikia nukeliauti iš vieno regiono į kitą. O transporto sistema nėra pati geriausia. Taigi, kartais norint kreiptis e, valstybės pagalbos būstui, jie turi įrodyti, kad tie žmonės turi kažkokį būstą tame regione ar mieste. Manau, kad tai yra gana keistas reikalavimas. Tačiau socialinės e, paramos sistema, socialinių pašalpų sistema reikalauja, kad žmonės pateiktų įrodymą, jog yra prisiregistravę toje vietoje. Ir, aišku, būtų lengva dar labiau liberalizuoti šią sistemą, numatyti elektroninį prisiregistravimo galimybę, kad mm, įvairios įstaigos e, priimtų jų paraišką nepriklausomai nuo e, jų gyvenamosios vietos. Jų gyvename šio laikinėme pasaulyje ir manau, Kazakstanui pavyktų tai padaryti, tačiau sunkumas yra tas, kad valdžios institucijos vis dar nekreipia dėmesio, kad galbūt tokių žmonių nėra milijonai, bet šimtai tūkstančių žmonių negali pasinaudoti socialinę sistemą. Ir todėl jie tiesiog nežino apie tuos asmenis, kuriems labiausiai reikia socialinės paramos. Ačiū, ponė Nei, už šį patikslinimą. Esu tikra, kad ponia Jakubova taip pat norėtų pasisakyti ir ponia Niezova taip pat. Yeah, um, I wanted to, uh... Taip, aš taip pat norėčiau pasakyti, kad masiniai žmogus teisų pažeidimai Uzbekistane yra galimi ne dėl to, kad uh, trūksta išteklių ar gebėjimų su jais kovoti, bet pirmiausia dėl to, kad trūksta politinės valios užkirsti kelią šiems pažeidimams. Taigi nereikia skirti papildomų lėšų pareigūnams mokyti tam, kad jie nebekankintų žmogus teisų gynėjų. Arba skirti šios lėšas žurnalistams mokyti vien dėl to likti, kad neva nėra, mes neturėtume gerų žurnalistų. Taip nėra. Įgyvendinant teisės viršinybės principų tvirtinimo pro programas būtina siekti konkrečių rezultatų. Jei, pavyzdžiui, jūs surenksite šimtą seminarų žurnalistams, kurie po mėnesio atsidurs kalėjime, tai bus e, tikras pinigų švaistimas. Gyvenamosios vietos registracijos e, sistema vidur, uh, e, skiriasi visose Vidurio Azijos šalise. Ir ši sistema reiškia, kad žmogus negali nuvykti iš vieno kaimo į kitą kaimą, negavęs e, vyriausybės leidimo, net jei jis surado darbą kitame kaime. Dar kartą noriu pasakyti, kad tam, kad žmogus galėtų nuvykti iš vieno miesto į kitą miestą savo šalies viduje, jam reikia gauti atitinkamą leidimą. Aš nekalbu apie užsieniečius, aš kalbu apie uh, savo šalies piliečius, kurie tiesiog turi gauti leidimą tam, kad galėtų keliauti šalies viduje. Pirminkė dėkoju poniai Niezovai. Dabar aš norėčiau suteikti žodį komisijos, Europos komisijos atstovui tam, kad jis galėtų pakomentuoti išsakytas pastabas. Ir e, taip pat paprašyčiau, kad jūs pakomentuotumėt tai, kas buvo pasakyta apie mūsų nesiniai vykusią misiją Kazakstane. Dėkuoju, pirmininkė. Mes e, suprantame, kad gyveninti kai kurias programas nėra lengva. Ir aš jums papasakau apie tai, ko mes tikimės e, iš ateities. Mes iš tikrųjų nenorime rengti šimto seminarų žurnalistams, kurie po to susidurs kalėjime. Tikrai to nenorime. Mes bendradarbiavame su Vidurio Azijos vyriausybėmis ir raginame jas skirti dėmesį toms rytims, kurios mūsų galva yra svarbiausios. Ir suprantame, kad kartais situacija yra beviltiška vien dėl to, kad vyriausybėms, pažiūrėjau, netinka mūsų e, programų struktūra. Mes nenorime švaistyti Europos piliečių e, pinigų. Kai kurios programos beje pasiteisina ir puikiai yra įgyvendinamos, bet akivaizdu, kad taip nėra visuomet. Kaip ir pasakė gerbiamojo parlamento narė, Niekas nenori, kad mes naudotume ES lėšas tam, kad įtvirtintume nusikalstamą veiklą. Mes turime, mes esame numatę tam tikrus veiksmus, juos svarstysime su ES atstovybėmis Vidurio Azijos šalyse. Tos atstovybės toliau perduos mūsų mintis e, vyriausybėms O be abejo, kaip žinia, kiekvienoje šalyje ir Vidurio Azijos šalyse beje taip pat egzistuoja. Taip veikia ir opozicinės partijos, kurių požiūris kartais būna kitoks nei valdančiosios partijos nuomonė. Ir kaip minėjau, dažnai programos netinka būtent dėl jų struktūros. Tačiau mes tenkime galvoti apie ateitį. Dar prieš trejus metus ES net neturėjo galimybės kelti žmogaus teisų klausimų, klausimus santykiuose su Vidurio Azijos vyriausybėmis. O dabar vyksta dialogas, kurio metu svarstome konkretus atvejai mes konkrečiai klausime, kodėl, pavyzdžiui, t, t, vienas ir kitas asmuo yra įkalintas. Ir mes kartais susilaukime atsakymų. Taigi bendravimas vyksta ir aš norėčiau optimistiškai žvelgti į ateitį. Aš beje neturiu jokio kito pasirinkimo, galiu tik taip optimistiškai vertinti padėtį. Taip, mes suprantame, kad e, dirbti nėra lengva, tačiau Tačiau mes vis dėlto esame optimistai, ne, nepaisant to, kad vidurio Azijos šalis pasirinko rytietišką e, poziciją nepaisant to, kad šios vyriausybės ger, gerbė e, Europos vertybės. Ir aš tikiuosi, kad ateityje mūsų bendradarbiavimas klausysi dar sėkmingiau. Dėkoju. Dabar norėčiau suteikti žodį poniai Jėglė. Ir po to mes apibendrinsime diskusiją. Pone Jėglė. Dėkoju. Norėčiau dar kartą pasinaudoti šią progą pasakyti, kad Uzbekistane mes gavome dokumentų, mums reikia tikrai stiprios ES delegacijos ten. Mes matėme, kad Kazastane taip ir yra. Uzbekistane po didžiulių sunkumų mums pavyko pasiekti šiokios tokios pažangos. Turėtume būti aiškiau matomi ir Uzbekistane. Jūs, kaip mūsų komiteto pirmininkė, galbūt galėtumėte pabrėžti šį aspektą, kad jis būtų labai aiškiai suvoktas. Dėkoju, ponė Jėglė. Prašom. Ar galėčiau klausti? Aš esu Kirgistano atstovė. Šiandien komisijos atstovas savo pranešime pasakė, kad yra numatytas ministrų, ministrų tarybos posėdis. Kokios e, temos bus tuose pastarimuose artimiausių metų nagrinėjimos? Norėtųsi, kad Europos komisija pareikštų iniciatyvą dėl specialių priemonių prieimimo, kad būtų galima e, sumažinti registracijos svarbą siekiant socialinių paslaugų švietimo ir panašiai. Dėkuoju. Komisija kvieščiau reaguoti. Yes, uh, I mean the... Kai dėl ministerijų lygio, norėčiau pasakyti, kad mes visuose ministrų susitikimuose keliame politinę situaciją kiekvienoje šalyje. Dviš, ir dvišalių pagrindų, ir kalbam apie visą regioną. Mes nuolatos sistemingai kalbame su visomis penkiomis šalimis apie žmogaus teisų padėtį. Uh, Turkmenistanas, Uzbekistanas, Kazakstanas, Kirgistanas ir Tadžikistanas yra tos penkios šalis. Mes visada tarėmės su valstybėmis narėmis, kokie klausimai bus keliami. Teismų nepriklausomybė, žurnalistų kalinimas, represijos nukreiptos prie žmogaus teisų aktyvitus, visi šie klausimai, visos šios temos yra labai aiškiai keliamos ir formuluojamos kiekvieną kartą kiekvienų specifinių atvejų. Ministerijų susitikimai vyksta valandą ar pusantros ir tuomet per tą laiką, nedidelį laiką tenka apžvelgti visus klausimus. Neišeina sustelkti tik prie žmogaus teisų padėties ar politinių klausimų. Reikia apžvelgti visus e, elementus. Tai gali būti, pavyzdžiui, e, teisės viršenybės iniciatyvos ar aplinkosaugos situacija. Gali būti klausimas iškeliamas susijęs su, pavyzdžiui, tarptautinė prekyba ir panašiai. Norėčiau pasakyti, kad šios klausimus, nepaisant visko, mes keliame sistemingai. Kai dėl registracijos ir jos pasiekmių galiu pasakyti, kad šis klausimas buvo iškeltas e, visoms šalims, kai vyko diskusijos dėl žmogaus teisų padėties. Tenka pripažinti, kad tai yra iš tikrųjų techninis labiau klausimas kai keliame klausimą, ar gali Uzbekistane asmuo keliauti iš vieno miesto į kito laisvai ir ko iš jų yra prašoma, jeigu jie nori keliauti, tai suprantama, reikia lysti į detalės, taip sakant, o tam reikia laiko, o tam geriausia dar turėti specialią struktūrą. ES ministras, diskutuojamas su kolega iš Uzbekistano, pažiūrėjau, negali diskutuoti dėl detalių. Tai štai, kai, kai kalbame apie žmogaus teisų padėtį, kai visas žmogaus teisų dialogas, tai tuomet mes esame linkę labiau kelti šios klausimus. Tai norėčiau pasakyti, kad tie klausimai buvo iškeisti, iš iškelti, atsiprašau, galiu duoti daugiau informacijos šiek tiek vėliau ir atskirai, bet man kol kas tiek galiu pasakyti. Pirmininkė, ačiū. Aš taip pat pasinaudosiu progą padėkoti komisijai ir pilietinės visuomenės organizacijų atstovams už tai, kad sudarė sąlygas atvirai pasikeisti nuomonėmis. Tai tikiuosi padės užtikrinti geresnį bendradarbiavimą ir didesnį pilietis visuomenės įstraukimą e, į procesus jūsų šalise ir ES. Mums, mūsų pakomitečių, yra labai svarbu stebėti, kaip delegacijos įtraukia į savo darbą pilietinę visuomenę, jos atstovus ir e, Mums svarbu žinoti, kaip vystosi pilietinė visuomenė, kaip ji gali, pavyzdžiui, diskutuoti su ministrais ir panašiai. Svarbu, kad egzistuotų strategija, kaip dirbti žmogaus teisų klausimais su pilietinė visuomenė. Mes praeitą savaitę lankėmės Vašingtone ir matėme, kad Vašingtone buvo keliami labai aštriai žmogaus teisų klausimai. Maničiau, kad visos delegacijos turėtų elgtis panašiai. Tad tikiuosi, kad turėsim galimybę dar matytis ir stengsime žiūrėti, kaip mes Europos parlamente galim padėti jums. E, padrasina tai, kad Europos komisija taip pat sutiko dalyvauti šiuose atvirose diskusijose. Ačiū ponioms Jėglė ir Vaiderė. O dabar suteiksime e, žodį ponui Šustovui apibendrinimui. Prašau. Sitting discreetly in the back. Yes. <laughs> you are the father of this hearing. Jūs esate iš tikrųjų šių klausimų e, tėvas. Dėkoju Jums, ponia Hautilė, ir dėkoju Europos parlamentui ir žmogus teisų pakomitečiui už tai, kad Jūs suteikėt mums šią galimybę surenkti šiuos klausimus, šį renginį. Ir uh, mes visi šiandien išgirdome, kiek uh, svarbu yra turėti pakankamai politinės valios Vidurio Azijos šalyse. Uh, skatinti ir gyvendinti realias reformas. Ir šiame kontekste norėčiau pasakyti, norėčiau pasakyti porą žodžių apie delegaciją, kuri nu, buvo nuvykusi į Kazakstaną. Man įdomu būtų sužinoti, ar jūs pasinaudojate progą puoselėti politinę valią. Ir kai bendravote su Kazakstano vyriausybės atsta, atstovais. Ar skatinote juos keisti savo požiūrį? Nes labai dažnai, kai, ponė, kai žmonės o, užgrobia, užima kokias nors žemės, labai dažnai neklausime, kodėl, pavyzdžiui, jie negalėjo tai, jo, šios žemės įsigyti, nusipirkti. Nes tai yra konkretos klausimai, kuriuos būtina kelti e, bendraujant su šių šalių vyriausybėmis. Dėkuoju. Pone Jėglė sako, kad e, šie klausimai buvo iškelti. Taigi visiems dėkoju ir dabar mes galime baigti šį renginį, nors Vidurio Azija ir toliau išliks mūsų darbo tvarkėje ir dėmesio centre. Ponas Martin negalėjo atvykti šiandien, todėl septintai klausimą mes. Septintojo klausimo nesvarstysime, perėsime iš karto prie aštuntojo, bet pirmiausia norėčiau paskelbti trumpą pertrauką tam, kad tie, kas dalyvavo anksčiau vykusime renginyje, galėtų ramiai išvykti iš šios salės. O po, toliau mes perėsime prie Junktinių tautų nuolatinio forumo vietos gyventojų klausimais. Okay, so can I, can I ask you to... Prašyčiau privačius pokalbius e, perkelti už šios salės ribų. Džiaugiuosi galėdama pasakyti, kad galų gale galėsime išklausyti delegacijos e, dalyvavusios e, Junktinių tautų nuolatinėme forume vietos gyventojų klausimais ataskaitos. Devintoji sesija vyko New York'e balandžio 28-30 dienomis. Džiaugiuosi matydama net kelis tos delegacijos e, narius čia, aktyvius mūsų pakomitečio narius ir kitus. Iš tikrųjų, buvo labai naudingas parlamento sprendimas siūsti savo delegaciją į tą renginį ir dabar galėsime išklausyti, kokie buvo pasiekti rezultatai ir kokias pastabas turi mūsų mm, delegatai, ponas Prodi, ponė Kilnilsen ir ponas Šnybel. Papasakos. Mums taip pat ponas Ponga yra čia atvykęs. Taigi, kaip būtų geriausia dabar paskirstyti kalbėjimo tvarką, kurią tvarką? Pone Prodi, galbūt galėtumėte pradėti. Ačiū už šią progą. Manau, kad parlamento delegacija dalyvavusi E, jungtinių nuolatinėme forume vietos gyventojų klausimais iš tikrųjų sužinojo daug svarbios informacijos. Aš pats labiausiai domėjausi tuo, kaip pasaulinio atšilimo problema yra sprendžiama ir kaip švelninti jos poveikį tiems e, čia buvėms. Ir taip pat domėjausi tais aspektais, kurie tiesiogiai liečia čia buvius ir ypač e, emisijų mažinimas e, tų emisijų, kurios kyla prastėjant miškų būklė ir kertant miškus. Ši tema buvo viena pagrindinių ir e, bent jau mano galva jie buvo labai svarbi, ypač atsižvelgiant į tai, kaip čia buvių tautos suvokia. Priekybos emisijomis problema, kadangi Kočiabambos deklaracijoje konkrečiai buvo išreikštas susirūpinimas, kad savo atmosferai galime pakengti taip, kaip jau esame pakenkę savo planetos vandenims. To privalu nepamiršti, kadangi tai, kai, jeigu žmonės teisingai suvoks visą šią problemą, tai galėtų prisidėti prie mūsų politikos įgyvendinimo. Aš taip pat pasisakiau plenarinėje sesijoje šią temą ir taip pat bandžiau užtikrinti žmonės, kad kad emisijų, priekybos emisijomis rinka neleidžia mums privatizuoti savo atmosferos. Ne, mes tiesiog bandome įvertinti tą kompensaciją, kurią turėtume suteikti šalims, kurios bando išsaugoti savo miškus. Ir kad mes labai rimtai žiūrime į šią pastangą. Taigi šią prasme tikiuosi, kad ir toliau tęsime šios politikos įgyvendinimą ir taip pat manau, kad ji čia buvių tautoms suteiks labai gerą progą, kadangi tai reiškia, jog mes galėtume juos laikyti kultūriniais pasaulio sergėtojais. Taip pat tais, kurie užtikrins visos žmonių rasės paveldo išsaugojimą. Ir todėl ir biologinė įvairovė yra tokia svarbi. Atsižvelgiant į anglės dvideginio kiekio daugėjimą atmosferoje. Manau, kad ji taip pat turėtų būti įtraukta į bendrą politiką šiuo klausimu. Taip pat mes tokiu būdu galime tinkamai suprasti čia buvių tautų kultūrą ir vertybės. Ir tokiu būdu suteikti jiems daugiau svarbos. Jie taip pat gali įsitraukti į šį darbą, kuris skirtas išsaugoti ne tik aplinką ir buveinės, bet taip pat ir kultūrą. Aš labai daug sužinojau šiame renginyje. Ir būtent prisimenu ilgą pokalbį su ambasadoriumi Paulo Salon iš Bolivijos. Jis yra Bolivijos ambasadorius jungtinėse tautose. Ir taip pat yra labai svarbi asmenybė kovojant su šiomis problemomis. Taip pat per paskutinę e, oficialią vizito dalį turėjau progos pratesti pokalbius, kurie, manau, yra labai svarbus. Būtų labai svarbus, jeigu norime uh, jeigu norėtume suprasti, ko iš tikrųjų nori čia buvių tautos, kokie yra jų tikrieji norai. Ir jeigu mes norime juos tikrai įtraukti į globalių sprendimų paieškas globalioms problemams. Ačiū, ponia Prodi. Tikrai labai įdomiai jūs įtraukėte klimato politiką į šią diskusiją. Dabar žodį suteiksiu poniai Kilnilsen. Merci, la... Dėkoju, ponia pirmininkė. Na, iš tiesų, miškų saugojimo klausimas, e, CO2 emisijų mažinimas ir buvo tie klausimai, kurie buvo nagrinėjami. Norėčiau grįžti šiek tiek prie jų. Galėčiau pasakyti, kad čia buvo kai kurie atstovai, ypač iš Lotynų Amerikos, ginčia šią sistemą. Jie apgailėjo, kad čia buvo pagalbos nebuvo kreiptasi tada, kai šis procesas buvo rengiamas ir kad nėra jokių nuostatų, kurios apsaugo jų interesus. Jie labai griežtai pasisako prieš miškų komercializavimą. Jie mano, kad mes vertiname tik ekonominius interesus, o jiems miškai turi ir dvasinę reikšmę. Jie norėtų, kad mes vertintumėm viską ne tik iš ekonominio požiūrio taško, nes miškas jiems yra pragyvenimo šaltinis, e, o ne tie resursai, kurie turi būti eksploatuojami. Reikia pasakyti, kad čia abiejų atstovai kartais pasisakė ypatingai griežtai atvykus iš Latino Amerikos dėl rinkos sistemos, kuri leidžia mūsų šalims mm, vystyti savo veiksmus nebaudžiamai ir uh, tie veiksmai niekaip ne, neužtikrina galimybės išgyventi čia buvams ir neužtikrina galimybės mažinti CO2 iš metalų. Norėčiau pasakyti, kad Džonas Karlingas, kuris atstovavo Filipinams, laikėsi kiek nusaikesnio požiūrio šiuo klausimu. Jo nuomonė reikia panau, pa, pagalvoti, kaip geriau pritaikyti tą rengiamą dokumentą ir neatsisakyti viso proceso. Filipinų čia buvo bendruomenė, kai reikėjo pasirinkti tarp to, ar prarasti mišką e, prekybininkų vardan ir ten atsiras užtvaros, kasyklos ir taip toliau, o kita vertus, ar pasirinkti e, miško apsaugos priemonės su tom griežtesniam priemonėm. Taigi buvo nuspręsta, kad e, nėra taip sunku pasirinkti. Miško apsauga yra svarbiausia. Iš Latinų Amerikos, kaip jau sakiau, atstovų girdėjome kitokius žodžius, jų buvo daug. Ir tai buvo dėl to, ko gero, kad e, forumas vyko New York'e. Nepakankamai buvo atstovaujama Afrikos ir Azijos žemynams. Mums, mums pavyzdžiui, nepavyko susitikti su žmonėmis gyvenančiais Afrikos miškuose. Gal, pavyzdžiui, reikėtų pagalvoti, kur tą formą renkti. Pavyzdžiui, gal Ženevoje vykstantis forumas leistų labiau subalansuoti tą geografinį aspektą. Norėčiau pasakyti, kad e, pas, temos nagrinimos buvo įvairiausios. Aidal Mohamed norėčiau pacituoti iš Amazig organizacijos, jis ir iš, iš Maroko pietų ir jis pateikė e, ten gyvenančių čia buvių reikalavimus. Ten e, žmonės kenčia nuo dikumėjimo ir klimato kaitos. Ajuja Abu Abja buvo forumo e, atstovė kovojančio už pilietinę lygybę. Beduinai gyvenantis negėvo dykumoje prie Izraelio taip pat kenčia nuo neligybės ir sakė, kad tai yra svarbu. Mareva Valeti iš Haičio atstovavo organizacijai, kuri apgailę stauja dėl prancūzų vyriausybės taikomos priversinės globos jos žmonėms. Pol E, Prancūzijos Polinezija, pasak jos, turėtų būti įtraukta į sąrašą šalių, kur reikia panaikinti kolonijinę sistemą. Tai štai, kokios vairios temos buvo paliestos. Aš aktyviai dirbu su Prancūzijos Gvianos departamentu. Gaila, kad nebuvo tenykščių atstovų Amerikos indienų. Tikimės, kad ateityje tie Europos piliečiai galės dalyvauti šiame forume. Manau, kad jie negalėjo atvykti dėl finansinių priežasčių ir dėl to labai gaila. Mes galėtume, pavyzdžiui, pamatyti tas problemas, su kuriomis susiduria čia buviai priklausantis Europos Sąjungai. Samių atstovai buvo, iš Prancūzijos Gvijanos netyko žmonės. Aš domiuosi šiuo klausimu ir žinau, kad Amerikos indienai iš Prancūzijos Gvijanos labai kenčia. Dėl, žu, dėl žuvų medžiojimo žeberklais, kadangi E, dėl aukso labai intensyvaus kasimo vandenys yra užnuodyti ir žuvis yra nuodinga, jie valgo nuodus. Nepamirškime, kad mes kalbame čia apie Europos piliečius, tai jų apsauga turėtų būti mums visiems prioritetas. Tuo ir baigsiu, dėkoju. Dėkoju, Kil Nielsen. Džiugiuosi, kad jūs paminėjote Europos čia buvių gyventojus. Nes aš, pažiūrėjau, Suomijoje jau ilgus metus palaikau ryšius su uh, Suomijos čia buvais šiaurėje, su samiais. Jums tikriausiai yra žinoma, kad Suomija dar neratifikavo konvencijos augančios čia buvių teisės ir todėl nulatos iškyla problemų tarp samių bendruomenės ir Suomijos vyriausybės, kuria oficialiai priklauso samių gyvenamos žemės. Taigi, du delegacijos atstovai šiandien yra su mumis ir dabar žodį norėčiau suteikti ponia Išnyber. Dėkuoju. Kaip jau buvo paminėta, čia buvai gyvena ir už arkties rato ir tos žemės yra Europoje. Anksčiau, kai kalbėjome apie čiabuvis, nu, daugiausia buvo, dėmesio buvo skiriama Lotynų ir Pietų Amerikos gyventojams. Aš pirmą kartą lankiausi tokio pobūdžio konferencijoje ir šis renginys buvo labai įdomus. Jame tvyroja labai įdomi atmosfera. Ir gal mano klausimas bus. Uh, kiek europietiškas, tačiau aš norėčiau vis, vis dėlto paklausti, ar tie asmenys, kurie apibendrino diskusijas, kurie surašys po to šios konferencijos e, išvadas, ar jie imsis kokiu nors veiksmų? Ir ar e, šio renginio išvados bus perdotos politikams, kurie priima realius sprendimus? Aš manau, kad tokie forumai turėtų būti tiesiami Jūs reikia rinkti ateityje tam, kad mes galėtume palaikyti nuolatinį dialogą, kurio metu galima būtų aiškiai nustatyti, kokiuose srityse reikia imtis veiksmų. Bet ar tai įmanoma padaryti? Toks būtų mano klausimas. Dar, mano galva dar neaišku. Daug kalbama, bet mažai daroma o etinių mažumų padėtį tikrai galima būtų gerinti. Pirmininkė, dėkoju, kai bandysime apibendrinti šiandienos diskusiją, tuomet e, pabandysime atsakyti ir jūsų iškeltą klausimą. Ponas Ponga. Merci, madame la présidente. Ponas Ponga, ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad labai džiaugiausi galėdamas dalyvauti šiame renginyje būti tos delegacijos narys. Norėčiau pasakyti, kad New York'e, kai sustikome su ambasadoriumi, pokalbis vyko labai įdomus. Aš esu čia buvis, gyvenantis Europos Sąjungoje. Ir aš kaip ir turėčiau prieštarauti čia buvų reikalavimus, aš esu kitoje, taip sakant, barjero pusėje. Norėčiau šį beitą paminėti. Ne pirmą kartą dalyvauju to pobūdžio forumuose, nes dekolonizavimo komiteto darbę dirbu. Mes nagrinėjome klausimų šalių, kurie reikalauja autonomijos, reikalauja teisės apsispręsti. E, galiu tik paremti tai, ką sakė ponas Prodi ką tik tai. Svarbiausi klausimai, kuriuos kelia čia buviai yra jų miškai, apsauga tų miškų, e, ap, kova su klimato kaita, jie kalba apie savo padėtį tose šalyse, tose vietose, kur gyveno. Jie prašo nedaug, jiems patinka gyventi ten, kur jie gyvena. Ponas Prodis sakė, kad jie gali ginti pasaulinį kultūros paveldą. Teisingai, aš manau, kad tą kryptim reikia ir mąstyti. Aišku, galima siekti ekonominio vystimosi ir viso kito tvarkoj, tačiau tie žmonės, tos nedidelės tautelės gyvenančios tose tokiose vietose, miškuose, turi teisę būti saugomi. Mes gyvename didelėse Europos valstybėse. Mes turime suprasti jų prašymus, suvokti, ką sako tos mažos tautelės ir jų atstovai. Dar vienas dalykas, kuris buvo justi jų reikalavimuose buvo politiniai reikalavimai. Jie kalbėjo apie savo statusą e, atžvilgių tos šalies, nuo kurios jie yra priklausomi, kurie valdo juos. Čia vėlgi reikia laikytis išminties ir atsargumos išvelgiant į savo padėtį. Reikia kelsti tos klausimus, kaip tokią situaciją spręsti. Vieno iš sustikimų metu mes pasistengėme panagrinėti, kiek procentų rezoliucijų yra įgyvendinama, kai priimamosios rezoliucijos panašiose konferencijose. Komitetas, kuris tiems posėdžiams vadovauja, sakė, kad pažangos yra, bet nedaug. Tad manyčiau, kad reikėtų pasirūpinti tuo, kokio likimo susilaukia tos mūsų priimtos rezoliucijos, kiek jos įgyvendinamos. Tai tiek norėčiau pasakyti, ponė pirmininkė, ačiū. Much, ačiū, ponė Ponga. Jei kas nors norėtų apibendrinti klausimus, kuriuos pateikėte, galbūt ponė Kilnilsen norėtų. Aš norėčiau tik papildomos informacijos pateikti dėl to, kas buvo pasakyta dėl miškų. Forumas, kuris vyks kitą metą, bus labiausiai sutelktas dėl į miškų apsaugos klausimus. Tai bus kito forumo aktualiausiasis klausimas. Tiek norėjau pridurti. Ačiū. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Aš taip pat norėčiau susijęti šį pranešimą su ponios Kilnilsen komisijai pateiktų klausimų šį rytą dėl, dėl čia buvių situacijos vakarų papua. Uh, E, Indonezijoje. Iš tikrųjų, su komisija mes išsamei aptarėme ir miškų kirtimo problemą, plantacijų problemą, taip pat čia buvių teisų, teisės ir e, taip pat e, sužinojome, kad su Indonezija Norvegija yra dvišalė partnerystė užmesgusi. Kaip suprantu, dviejus metus dabar įsigalios miškų kirtimo moratoriumas. Iš tikrųjų, labai džiugu, kad bent jau dvi šalis sugebėjo sustabdyti tą žalingą praktiką, kuri ne tik e, žaloja mūsų klimatą, kaip sakė ponas Prodė, tačiau taip pat yra e, labai svarbi kalbant apie mūsų planetos mažas tautelės. Taigi ta diskusija buvo labai naudinga ir jūsų dalyvavimas tame renginyje taip pat buvo labai naudingas. Manau, dabar mums svarbu nepamiršti, nepamiršti kad čia buvo teisės mūsų žmonių, žmogaus teisų darbe yra labai svarbus klausimas, jų turime nepamiršti. Ir į jas kreipti daugiau dėmesio ir aš tikiuosi, kad mes dar sugrįšime prie uh, Na ir pataisykite, jei klystu, bet dar grįšime prie situacijos, su kuria susiduria vieninteliai čia apvai Europoje, tai yra samiai. A, pamiršau, kad ES yra užjūrio, užjūrio teritorijos, tai ne visai teisinga. Taigi, ačiū, kad atvykote ir ačiū už jūsų pranešimus. Mes e, taip pat turėsime stebėti, kaip jūsų delegacijos rekomendacijos yra įgyvendinamos. E, dabar galiu baigti posėdį, kadangi mes nediskutuosime su ponu Martinu, o kitas posėdis vyks. Kita savaitė, ketvirtadienį 9 valandą. Mm, bus speciali diskusija su pirmininkaujančia Ispanija, kur aptarsime jų išvadas apie žmogaus teisės ir darbą šioje srityje. Taip pat norėčiau, taip pat norėčiau Jums pasakyti, kad pirmininkas Buzekas sutiko atvykti uh, pas mus. Kaip žinote, mūsų pirmininkas yra labai aktyvus žmogaus teisų srityje ir tikrai turime daug priežasčių, kodėl turėtume kalbėtis tarpusavėje. Jis sutiko atvykti į mūsų pakomitetį, jis pasiūlė datą, kuri, aišku, kelia šiek tiek sunkumų, bet norėčiau ją vis tiek jums pasakyti. Tai yra mm, Birželio 24-oji, ketvirtadienis, 3 valandą. Ta rytą vyks e, pakomitečio posėdis, nežinau, kas iš jūsų galėtų dalyvauti. Na, mes panagrinėsime dar tą galimybę ir galbūt artimoje ateityje pavyks surenkti tą susitikimą, nes tikrai negalima praleisti šios progos. Taigi ačiū už posėdį ir iki kito ketvirtadienio.